Nepaisant to, mūsų darbo tvarkėje nemažai įdomių klausimų. Tad imkim ir pradėkim. Kustamisesta. Ja Kiinassa tämä on tietysti suuri juhlapäivä. Me olemme saaneet viestin kiinalaisilta ihmisoikeuksilta. Praėjo 20 metų nuo tam tikrų įvykių Kinijoje. Tai gana ženkli data, turėtume ją paminėti. turime informacijos, kad tas e, įvykis dabar Kinijoje sukėlė saugumo tarnybų aktyvumo bangą, yra nemažai apribojimų, tame tarpe internetas yra ribojamas, kai kurie žmonės buvo net suimti, kai kam teko iš Pekino išvažiuoti. Kai kurie, kiek žinome, yra pagrobti. Kai kam teko išvykti vėl atgal į provincijas iš, iš tų, kurie buvo sumanę atvažiuoti į Pekiną. Aš manau, kad to slėpti neturėtume, turėtume labai rimtai atkreipti kiniečių valdžios dėmesį į tai, kad situaciją reikia gerinti. Liūdna, kad 20-mečio proga tokie dalykai vyksta. Dabar turime vadinamąją klausimų ir atsakymų sesiją. Turime penkis pateiktus klausimus komisijai. Oh, okay, yes. Yes. Äh, siis ensimmäisen kysymyksen on jättänyt ähm, Barbara Lohbiiler ja se koskee... Äh, Pirmąjį klausimą pateikė Barbara Lohbiiler. Jis yra susijęs su vaikų darbu. Ji klausė apie ataskaitą, kurią yra pažadėjusi komisija šią temą. Tiesą sakant, e, turėjome gauti e, tos studijos rezultatus dar iki vasaros atostogų. Atrodo, kad reikalas užtruko ir kolegė nori sužinoti, kodėl. Ir reikalauja, kad šią temą būtų pateiktas tinkamas, gerai parengtas pranešimas, o ne tie neformalūs dokumentai, kurie kol kas mus pasiekė. Komisijos atstovė. Aš esu ponė Jangensen, dirbu prekybos generalinėme direktorate. Mes kūruojame būtent šito pranešimo rengimą. Prašymas mums parengti tokį pranešimą buvo pateiktas pereitų metų gegužės mėnesį, tiesą sakant, ir, ir dėl turinio, ir dėl formos e, apsispręsta iki galo nėra. Mes manome, kad dėl formato bus apsispręsta tada, kai turėsime visą informaciją. Na, o tas užtrukimas e, šiek tiek priklauso nuo naujos institucinės situacijos, nuo to, kad e, naujasis parlamentas pradėjo dirbti ir kad reikia e, dar pasikonsultuoti su suinteresuotomis šalimis. Darbas rengiant ataskaitą yra gerokai pasistumėjęs ir mes tikrai manome, kad dar iki komisijos mandato pabaigos mes galėsime pateikti tą pranešimą, kuriame aptartume vaikų darbo, darbo reikalus ir numatytume papildomas priemonės kovojant su vaikų darbu. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Dėkoju komisijai. Dabar galbūt ponė Lochbiller norėtų papildomą klausimą užduoti. Jeigu taip, tai prašom. Ačiū, ponė. Pirmininkė, tikrai truputį daugiau informacijos norėčiau. Vis tiek man dar neaišku, kodėl vis dar reikia apsisprendinėti dėl formato to, tos ataskaitos. Aš supratau, kad tas formatas turėtų būti tiesiog komunikatas ar pranešimas, o ne neformalūs dokumentai, dokumentų rinkiniai. Prašau komisiją komisiją paaiškinti šiek tiek tiksliau. Dėkoju, dėkoju už papildomą klausimą. Atsiprašau, gal ne visai aiškiai paaiškinau. E, ar tai bus e, komunikatas ar darbo dokumentas, e, tai priklausys nuo tos studijos turinio. Jeigu tai bus analitinis darbas, tada vienoks formatas bus, o jeigu jame daugiau sustelksime ties galimais sprendimo būdais, tada pasiimsime kitą ir formą. Taigi e, šiek tiek priklausys ir nuo biurokratinių dalykų, dėl, dėl to, kiek bus e, tų e, puslapių, kokia bus jo patvirtinimo procedūra. Bet žinoma, pats pagrindinis veiksnys yra turinys, jis ir nulems Dėkui. Dabar, regės, jau atsakėte į klausimą. Tikėsimės, kad ir mes galėsime savo indėlį į tą pranešimą įdėti. Dabar Kristian Dan Prėda klausimas apie situaciją Birmoje ir apie ten artėjančius kitų metų rinkimus. Ar komisija galvoja, kad e, į tuos rinkimus galima būtų žiūrėti kaip į laisvus ir teisingus? Ir ko galima tikėtis iš e, Birmos huntos pusės tiems rinkimams rengiantis? Euh, Ačiū pirmininkė, šiandien vis dar Nėra e, rinkimų įstatymo, kuris turi apibriežti tiks, tikslės sąlygas 2010 metų rinkimams. Nėra taip pat nei to, kas galėtų kandidatūras kelti, nei uh, nėra nieko kaip politiniam partijams užsiregistruoti jokių sąlygų. Taigi reikia patikslinti, ar uh, rinkimų įstatymas bus ribojantis ar ne, ar jis bus labai griežtas ar ne. Tačiau komisija nepasisako. Uh, dėl e, to, kokios bus dalyvavimo rinkimuose sąlygose. Bet komisija toliau palaiko ryšius e, su valdžia, kad e, iš tikrųjų 2010 metų rinkimuose būtų kaip galima daugiau galimybių dalyvauti įvairioms partijoms. Uh, pasisakoma už tai, kad būtų išlaisvinti visi politiniai kaliniai, kad būtų e, remiama plėtra, kad būtų stiprinama pilietinė visuomenė. Norėčiau mm, po to užduoti papildomų klausimų ir ačiū pirmininkė. Lisäkysymys tähän asiaan. Onko näin? Ar ponas Prieda norėtų užduoti papildomų klausimų? étonné de voir cette évaluation. Na, mane nustebino toks įvertinimas. Mano užduotas klausimas yra toks. Ar Birmos konstitucija dabar riboja teisę kelti kandidatūras tiems, kurie kurias tokia užsienį, tai, tai kažkaip yra įdomu, kad konstitucija numato didesnius apribojimus nei rinkimų įstatymas. Tai yra gana įdomu. Tiesiog stebina mane. Tai. Komisijos edustaja varmaan voi vastata. Olkaa hyvä. Aš manau, kad komisija galės atsakyti ir konstitucinį klausimą. Merci, madame la présidente. Euh, Ačiū pirmininkė. Taip, Konstitucija numato tokį draudimą tiems asmenims, kurie yra susituokę su užsieniečiais, kelti, būti išrinktiems kaip valstybės vadovais. Tai yra vienintelis konstitucijos numatytas apribojimas. Mm, Pone, ponas Prėda, ką minėjo, kol kas e, turiu pasakyti, kad įstatymo nėra ir įstatymo nuostatų tokių nėra, kurios galėtų trukdyti um, panašiems asmenims kelti kandidatūras. Menemme sitten varmaankin eteenpäin ja luonnollisesti. Ačiū. Birmos rinkimai, aišku, bus ir kitų mūsų posėdžių darbo tvarkėje. Toliau ponios Bropils klausimas dėl palestiniečių vaikų Izraelių kalėjimuose. Jį čia mini įvairias konvencijas ir sutartis. ir ragina Palestinos, e, Izraelio valdžią e, elgtis taip, kai, kad tai atitiktų įvairias tarptautinės konvencijas dėl vaikų teisų apsaugos. Dabar komisijai atsakymui žodį suteiksiu. Um, Ačiū pirmininkė. Jau vakar turėjome galimybę kiek paliesti šį klausimą. Visų pirma, komisija tikrai uh, supranta ir pritarė tiems būkštavimams, kuriuos išsako gerbiama parlamento narė dėl palestiniečių vaikų Izraelio kalėjimuose. Tai klausimas, kuris yra aptariamas su Izraeliu įvairiais lygmenimis – ypač neformalios žmogaus teisų grupės kontekste. Jį paskutinį kartą posėdžiavo mm, šiuo metu rugsėjo trečią dieną. Ir tai mums leido dar kartą iškelti šį klausimą. Dabar tik galiu pasakyti, kad komisija laikosi tokios pozicijos, jog uh, Mm, amžius, nuo kada gali būti sulaikomi asmenys nustatymas 16 tai metų e, tikrai netitinka e, tarptautinės žmogaus, e, vaiko teisų apsaugos konvencijos nuostatų. Mm. Ir tai taip pat netitinka ir teisinių nuostatų galiojančių Izraelyje, kurios nustato, kad nepilnamečiai gali būti sulaikomi uh, tik nuo 18 metų. Uh, Čia eina kalba ir apie administracinį sulaikymą, bet taip pat ir apie sulaikymą pagal baudžiamąją teisę. Ir e, vaikai yra ypač pažeidžiami, todėl mes galvojame, kad e, čia elgesys su jais ir tos sąlygos turi atitikti tarptautinės konvencijas. Izraelis paaiškino, kad Liepos 29 dieną Izraelio karinė valdžia vakarių krante mm, išleido karinį įsaką dėl e, nepilnamečių ir todėl Izraelis dabar e, numatė specialią e, jurisdikciją dėl vaikų ir tai turi būti gyvendinama nuo 2009 <clears throat> metų rugsėjo. Ten yra pasakyta, kad mm, palestiniečių vaikai taip pat yra apklausiami ir be advokato ar šeimos nario. Jungtinių tautų kovo su kankinimais komitetas reikalauja, kad būtų įrašinėjamas e, ap, apklausim, kad būtų įrašinėjamos apklausos, e, kad būtų daromi video įrašai, taip pat tas, yra, tas nedaroma. Kiek komis yra žinoma, iki Liepos pabaigos buvo 342 nepilnamečiai e, asmenys Izraelio kalėjimuose. Dabar yra 42 palestiniečių vaikai kurių amžius yra nuo 12 iki 15 metų, kurie yra laikomi Izraelio kalėjimuose. Taip pat galbūt turėčiau pabrėžti, kad Europos komisija ir taryba taiko ES gairias dėl vaikų konfliktinėse situacijose. Tai Izraelio ir Palestinos teritorijos Taip pat yra vienas iš šių gairių tikslinių teritorijų ir kartu su misijų vadovais Jeruzalėje mes esame parengę mm, veiksmų planą, kad šis klausimas būtų sprendžiamas vietoje. Todėl mes dirbsime glaudžiai ne tik tai su jungtinių tautų organizacijos tarnybomis, bet taip pat ir su Izraelio Palestinos nevyriausybinėmis organizacijomis, kad vaiko teisės būtų kaip galima plačiau e, ginamos ir propaguojamos, kad iš tikrųjų Izraelį pasiektų kreipi, mūsų kreipimasis, jog jis privalo laikytis tarptautinių konvencijų. Ačiū. Oletan, että rouva Brepuus haluaa jatkokysymyksen. Olkaa hyvä. Ačiū. Na, atrodo, kad bus dar tolesnių klausimų. Dėkoju, ponė pirminkė, dėkoju komisijai už labai išsamų atsakymą. Vakar vakare mes e, jau aptarėme šios klausimus, štarą jau turiu, bet liko neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, buvo užsiminta apie neoficialią žmogaus teisų gynimo grupę, kuri vakar mums pristatė trumpą pranešimą. E, jeigu tai praeitų metų parlamento išleista rezoliucija, jau tada buvo primtas sprendimas pakeisti darbo grupę pilna teisų žmogaus teisų pakomitečių. Tačiau vakar išgirdome, kad kol kas tokios reformos dar nevyko. Ir tai reiškia, kad šita problema nėra tinkamai sprendžiama ir nėra keliama politinėme dialogė tarp Izraelio ir ES. Taigi man kyla klausimas, kada tas pakomitetas bus įsteigtas. Ir antra, toje tai pačioje rezoliucijoje, kurią išleido būtent mūsų parlamentas ir kur buvo kalbama apie administracinį sulaikymą, buvo reikalaujama taikyti tam tikrus na, minimalius standartus Tačiau komisija patvirtino, kad vėlgi po metų jokios pažangos nepastebėta, faktiškai netgi priešingai. Su vaikais vis dar elgiamasi lygiai taip pat, e, kaip ir su suaugusiais, vadovaujantis tom pačiom taisyklėm, jie teisiami karo lauko teisme. Ir tai yra visiškai kitokios sąlygos, negu kad, pažiūrėjau, teismai, e, prieš kurios stoja Izraelio piliečiai. Nėra jokios teisinės pagalbos ar konsultacijų, nėra šeimos narių, e, apklausos nėra šnėjamos, kartais nepilnamečiai be jokio proceso, be jokių procedūrų, be jokių kaltinimų įkalinimi iki trijų mėnesių ir mes manome, kad komisija iš tikrųjų turėtų daugiau daryti šios rytyje, nes e, tokia praktika prieštarauja bet kokiai tarptautiniai teisiai. Mes turime padaryti viską, ką galime, kad tokia savivalė baigtųsi kaip galima greičiau. Šis parlamentas turėtų prie to prisidėti. Gal galėčiau sekretoriato paklausti apie šį komitetą arba galbūt e, parlamento pirmininko galėtume paprašyti išsiuntinėti priminimą Izraelio valdžios atstovams dėl rezoliucijos, kurią mes paskelbėme dar praeitais metais, nes negirdėjome nei jokių atsakymų, nei jokios reakcijos, nei jokio padėties pagerėjimo. Ačiū. Jūs visai teisingai atkreipėte dėmesį į tą faktą, kad parlamentas paprašė aiškių iliustracijų, aiškių faktų nušviesti šią problemą. Gal man nu- mūsų atstovai galėtų pakomentuoti. Taigi, dėl sekretoriato atstovai galėtų pakomentuoti. Dėl pakomitečio taip ES pasiūlė šią idėją, bet Izraelis jos nepriemė. Izraelis e, vietoj to e, pasiūlė pagal dvišalę sutartį apskritai įtraukti šį procesą į bendrą bendradarbiavimo struktūrų plėtojimą ir e, priskirti šią sritį e, sustiprinto bendradarbiavimo e, sričiai, bet, kaip žinote, nuo gazos konflikto sausio mėnesį čia taip pat pažanga sustojo. Ir dabar kol kas mes tebe turime būtent tik tai tą neoficialią darbo grupę žmogaus teisų klausimais, kuri neseniai ir posėdžiavo. Kita vertus galiu patikinti gerbiamą parlamentarę, kad vaikų įkalinimo Izraelio kalėjimuose klausimas, nesvarbu, ar kalbame apie įprastinę baudžiamą atsakomybę, ar tai yra administraciniai sulaikymai. Šis klausimas nuolatos yra keliamas ir mes be abejo esame pasiryžę kelti šitą klausimą taip pat ir aukštesniam oficialiam lygmenį, ne tik tai toje neformalioje darbo grupėje, bet būtent e, tam kontekste, kur daromas dėl asociacijos sutarties. Kalbant apie parlamento rezoliucijos vykdymą. Be abejo, parlamentas ir turi apsispręsti, kokiu tolesnių veiksmų imsis, reaguodamas Izraelio reakcijas. Bet taip pat galiu priminti, kad 2009 m. gegužės 14 d. vyko e, kito komiteto prieš kankinimus e, posėdis. Ir pilietinės visuomenės grupės iš tikrųjų ten taip pat išsakė e, E, labai rimtą surūpinimą, kad e, nepilnamečiai yra tardomi nedalyvaujant nei advokatui, nei šeimos nariams. Taip pat komitetas yra išsakęs savo susirūpinimą dėl to, kad kasmet maždaug 700 e, vaikų kasmet Izraelį yra teisimi būtent pagal karo įstatymus, pagal karo lauko teismą. E, Ir e, vėlgi kartais įvairioms anelėsno priemonėm yra išgaunami jų prisipažinimai e, tam, kad e, jie galėtų būti apkaltinti ir nubausti. Kai dėl e, minėtojo naujo įstatymo specialiai skirto nepilnamečiams, e, kuris turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo mėnesio, mes kol kas neturime jokių duomenų, kaip veikia šis naujasis įstatymas, šitą naują sistemą Gal kiek vėliau mes gausime papildomas informacijos, ar e, ši sistema skirta palestiniečių nepilnamečiams e, e atsidursiams teisme e, veikia veiksmingai. Bet be abejo, aš jūs galiu patikinti, kad iš tikrųjų visais ir įvairiais lygmenimis mes keliame šį klausimą Izraelio valdžios atstovams. Ačiū, ponė Tima. Jos Rova Brepols kysyy, niin sehän on oikein hyvä esimerkki siitä, miten padėtis, apie kurią klausė ponė Bropels, yra puikus pavyzdys to, kaip susitarimų ir rezoliucijų gyvendinimas labai dažnai susiduria su problemomis. Kitas klausimas, kurį patiekė ponas David Martin, yra susijęs su žmogaus teisų padėtimi Kolumbijoje. Abstrakčiai suformuoluotas klausimas komisijai. Dėkui. Kristof Isen, atsakau už ryšių su Kolumbija išorės ryšių generaliniam direktorate. Kalbėdami apie padėtį e, ten, turėtume pažiūrėti, koks mūsų atspirties taškas. Dabartinė administracija yra pasirengusi ženkliai pagerinti situaciją ir tie, tie, tos pastangos iš dalies yra sėkmingos. Saugumo situacija kai kuriuose vietose e, ne, e, nemažai pagerėjo, taip pat pagerėjo ir žmogaus teisų situacija. Jūs žinote, kad e, ES, tame tarpe 2007 m. vadovų tarybos išvadose yra atkreipusi dėmesį į žmogaus teisės situaciją Kolumbijoje ir, savaime suprantama, ir dabar išlieka susirūpinimo dėl tos situacijos. Mes e, žinome, kad jungtinių tautų pranešėjas dėl žmogaus teisų gynėjų padėties yra atkreipęs dėmesį dėl uh, vietos e, tautybių situacijos, visą tai meta šešėlį ant tos situacijos. Mūsų dialogė su Kolumbija šie reikalai yra darbo tvarkės e, prioritetų sąraše, tame tarpe ir įgyvendant mūsų projektus su Kolumbija. E, E, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje e, Kolumbijos situacija buvo aptarta pereitais metais. Mes e, aptarinėjome tuos klausimus žmogaus teisų dialogo forumo. Forma. Pirmieji sustikimai vyko pereitų metų rūpjūtį, ir šių metų kovą. Žvelgiant į ateitį, mes tikimės tą darbą tęsti ir tikimės, kad situacija pagerės. Politinėme dialoge e, žmogaus teisų padėtis aptarinėjama pačiu aukščiausiu lygmeniu, kalbant apie mūsų konkrečius reikalavimus Mes e, raginame, kad Bogota užtikrintų e, tam tikrų atskirų grupių žmogaus teisų padėtį, tame tarp žmogaus teisų gynėjų situaciją. Taip pat e, atkreiptas dėmesys, kad neteisėti kariškių veiksmai, tame tarp ir nužudimai turėtų būti kuo greičiau tyriami, o nusikaltę nubausti. Mūsų dvišalėse programuose taip pat stengiamės e, žmogaus teisų aspektą įtraukti. Tas pasakytina ir apie vadinamasias taikos laboratorijas, tai vienas iš mūsų projektų Kolumbijoje. E, turime didelį projektą skirtą nebaudžiamumo klausimams spręsti, Turime programą, kurie siekiame, kad nusikaltimo aukos e, galėtų pasinaudoti teisinę pagalbą, o demokratijos ir žmogaus teisų priemonė, ES priemonės e, lėšas yra naudojamas taip pat ir e, vietos tautelių teisų apsaugai komission edustajalle ja olen varma, että herra Martin haluaa täydentää kysymystään. Ol Dėkoju komisijos atstovui. Ponas Martin be abejo norės paklausti papildomai. Dėkoju. Ačiū komisijai už atsakymą. Džiaugiuosi, kad žmogaus teisės yra darbo tvarkėje, kai kalbama apie santykius su Kolumbija, bet nusiraminti man regis yra dar per anksti. Tiesa, Kolumbija pastaruoju metu savo teisinę sistemą sistemą patobulino, kovojant su žmogaus teisų pažeidinėjimais, bet praktika nelabai pakito. E, Kolumbijoje niekam saugumas nėra kol kas garantuotas. E, profsąjungų, žmogaus teisų aktyvistai yra žudomi, tie nužudimai nėra vyriausybės tinkamai tyriami Ir galbūt, kaip jūs e, bandėte užsiminti, galbūt tie nužudimai yra ir vykdomi vyriausybės užsakymu. E, jūs e, žinote, kad su Kolumbija yra GSP plus susitarimai, vienas iš jų elementų yra susijęs vienas iš elementų yra žmogaus teisų padėtis ir iš tikrųjų ta preferencinė prekybos sistema galbūt galėtų būti suspenduota Kolumbijos atžvilgiu, jeigu ji ir toliau nevykdys savo įsipareigojimų. Pirminkė. Dėkoju, ponas Martinai, už tai, kad paminėjote atitinkamas priemonės, tame tarp ir prekybos politikos priemonės. Dėkui. E, nemanau, kad mes esam nusiraminę. Čia tikrai negalime nusiraminti, kai kalbam apie žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje. Ji ten yra prasta, yra galybė problemų. Kalbant apie nebaudžiamumą, reikėtų turėti galvoj e, Kolumbijos vidaus konfliktų paveldą. Jis yra didžiulis. E, ir čia kalba eina ne vien tik tai tas pažeidžiamasias grupės, e, žmogaus teisų gynėjai ar profsąjungų aktyvistai ir taip toliau, nebaudžiamumas e, tyriant e, nusikaltimus, pavyzdžiui, prieš čia buvių tauteles yra pasiekęs didelės aukštumas, 90 procentų neatskleista nusikaltimų. Vienas iš mūsų bendradarbiavimo programos tikslų ir yra padėti teisėtvarkai, kad e, sumažėtų nebaudžiamumo procentas. Mes taip pat e, spaudžiame vyriausybę imtis prevencinių veiksmų, e, sustiprinti tų lengvai pažeidžiamų grupių apsaugos programas. E, ir mes matome, kad jeigu už taikomos tokios apsaugos priemonės, tai bent jau nei vieno atveju nežinome, kad saugomam žmogui būtų kas nors blogo atsitikę. Taigi e, stengiamės dirbti draugė su Kolumbijos valdžia, e, bandydami pagerinti situaciją. Dėkuoju komisijos atstovui už atsakymą į papildomą klausimą. Penktai klausimą užduoda pakomitečio vicepirmininkas ponas Kazak. Jis klausė apie Ašraf stovyklą Irake. E, didelį susirūpinimą kelia žmogaus teisų padėtis toje stovykloje. Taigi pirmiausia išklausysime komisijos, o paskui ponas Kazak dar turbūt norės paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija pritarė tam susirūpinimui, kurį reiškia parlamento narys dėl ašros stovyklos padėties. Bet iš karto norėčiau pasakyti taip pat, kad padėtis nepaprastai sudėtinga ir ją labai sunku įvertinti draugės su e, kitais, e, kitomis valstybėmis narėmis, e, kurie veikia Irake komisija stengiasi sužinoti kuo daugiau apie šią stovyklą, bet prieigos prie jos neturi. Kaip žinote, ji yra greta sienas su Iranu. Nuo šių metų sausio mėnesio Irako valdžia perėmė atsakomybę už tą teritoriją iš Amerikos pajėgų, bet tai žinoma neturėtų reikšti, kad e, atsakingi pareigūnai e, dabar jau nebėra atsakingi už e, tinkamas sąlygas toje stovykloje. E, informacija apie tai, kas ten įvyko Liepos mėnesį, remiasi trečiųjų šalių šaltiniais. E, Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras, e, Raudonojo kryžiaus atstovai. Mums tokią informaciją teikia. Jie sako, kad Irako valdžios atstovų perėmimas tos stovyklos privedė prie 11 žmonių mirties ir kad pablogėjo žmogaus teisų situacija tenai. Tai, žinoma, yra neprimtina. Antra vertus, Irakas yra suvereni valstybė ir, žinoma, saugumo pajėgoms tenai tenka prievalė palaikyti tvarką ir saugumą visoje teritorijoje. Taigi, ta Ašrafo stovykla kol kas buvo tarsi koks anklavas ir jos anksčiau Irako valdžia nekontroliavo. Ir savame suprantama, kad jie dabar turi teisę tą pradėti daryti, bet tai darydami jie privalo ginti žmogaus teisės pagal tarptautinės konvencijas. ES E, pasinaudoju kiekvieną progą pabrėžti Irako valdžiai tame tarpe ir ministrų lygių e, paskutinį kartą trejatukas susitiko Ungoje e, ir tas klausimas ten buvo keliamas. Antra vertus, ES tengiasi padėti Irakui renkti E, policijos pareigūnus ir kalėjimų prižiūrėtojus, e, apmokyti juos žmogaus teisų e, srityje. Pagal tai, ką Irako valdžia sako apie įvykius Liepos mėnesį, tai um, e, jų veiksmai siekia tiesiog užtikrinti suverenios e, Irako teritorijos kontrolę, tačiau e, tai privedė prie tam tikros smurto proveržių. Mes, e, savame suprantame, esame pasakę, kad saugumas neturėtų būti pasiekiamas žmogaus teisų sąskaita ir žmonių, žmonių gyvybės sąskaita. Dar kartą pasakysiu, kad padėtis yra nepaprastai sudėtinga ir mes tų faktų, kuriuos girdime, patikrinti negalime, nes prieigos ten neturime. Dėkui, ponui Tymans. Esu tikra, kad ponas Kazak norės papildomai paklausti. Да, благодаря, госпожо председател. А, благодаря на представителя на комисията за така. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už išsamų atsakymą. Taip tie įvykiai, kurie įvyko Ašrafo stovykloje nuo metų pradžios, yra įvykiai, kurie mus neramina. Eina kalba apie e, nekaltus žmonės, kurie tampa aukomis kai yra sprendžiamos geostrateginės problemos tarp dviejų kaiminių valstybių. Mane ypač neramina ir šokiruoja tie vaizdai, kur Irako jėgo, e, pajėgos įsiveržė į Ašrafo stovyklą, ką matėme ir tai, kad iš Amerikos karių pusės e, nebuvo jokios reakcijos. Tai yra iš, tų, iš, iš karių, kurie tuomet užtikrino šafą stovyklos e, saugumą. Manau, kad tarptautinė bendruomenė turi reaguoti ir imtis griežtų priemonių, nes eina kalba apie akivaizdų teisų pažeidimą. Ačiū pirmininkė kad sutikote pasiūsti raštą e, Švedijos užsienio reikalų ministrui ir e, įgaliotam atstovui, reikalaujant pasiūsti jungtinių tautų ekspertų misiją į stovyklą, kad būtų galima išsiaiškinti situaciją vietoje. Aš esu tikras, kad tokiu būdu bus galima sudaryti su, objektyvesnį vaizdą. Ir taip pat tikiuosi, kad Irako valdžia tuomet reaguosi tai. Tikiuosi, kad jungtinių tautų atstovai ir pirmininkančio Švedijos įsikišimas taip pat duos savų rezultatų. Ačiū. Myöskin varapuheenjohtaja Anrikkiinen ja minä olemme lähettäneet tästä asiasta vetomuksen. Ačiū. Pane Andrikinė vicepirmininkė ir aš pati, mes dalyvavome šiame procese ir taip mes nusintėme šį raštą jungtinėms tautoms taip pat. Ir kaip e, ponas Kazakas pasakė, panašu, kad situacija nuolat blogėja. Laiko turime nedaug, O dar yra du klausimai komisijai. Paprastai mes laikomės kitokios praktikos, bet e, pas, pasistengkite pusantros minutės neilgiau kalbėti, ponas Stevenson. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėt man galimybę pasisakyti. Aš kalbu kaip Irako delegacijos pirmininkas ir būtent šiuo klausimu norėčiau tarti keletą žodžių komitetui. Čia mes kalbame apie Ašrafo stovyklą kurioje yra apie 3,5 tūkstančių Muhadžinadina atstovų, neginkluotų, dauguma moteris, jie yra laikomi toje stovykloje, jie yra integruoti į vietos bendruomenę, visiškai nekelia jokio saugumo pavojaus, tikrai susilaukia didžiulio palaikymo iš aplinkinių gyventojų gydytojų mm, Irake ir buvo jiems garantuotos visos kolektyvinės ir atskiros teisės ir tą jiems garantavo amerikiečių kariai ir ketvirtoji Ženevos konvencija, kadangi jiems yra suteiktas visiškas pabėgėlių statusas tikrai jie nekelia visiškai jokio pavojaus Irako saugumui. Tačiau yra galvojama tik tai, kad jie kelia pavojų kaiminiam Iranui kadangi jie Irane yra pagrindinė opozicinė grupė. Ir Iranas padarė spaudimą Irako valdžiai, kad jis perimtų šios stovyklos kontrolę. Aš manau, kad tai yra būtent Iranas, kas reikalauja, kad tie 36 sulaikytieji būtų laikomi kalėjime. Ir e, manau, kad Iranas siekia, kad tie asmenys būtų e, išsiusti į Iraną, bet ten jiem grės kankinimai. Uh, Mm, iš tikrųjų, tie visi 300, kurie buvo deportuoti į Iraną, tikrai jiems labai kyla rimtas mirties pavojus. Uh, eina kalba apie um, katastrofą milžiniškų mastų. Mes jau daugelį mėnesių apie tai stengiamės perspėti, faktiškai jau gal dviejį metai, kai kalbame apie tai. Ir balandžio mėnesį parlamente buvo uh, tikrai labai rimta rezoliucija priimta, panašu, Irako valdžia visiškai ignoruoja ją. Dabar Irako trijų teismų sprendimai, pagal kuriuos yra reikalaujama 36 sulaikytus tos asmenys paleisti, tai yra trijų, trys jų Irako um, uh, teismų sprendimai, kuriuos, kur, kuriuos Irakas vis tiek ignoruoja ir yra uh, netgi bado streikas paskelbtas. Aš manau, kad tikrai turime labai stipriai protestuoti, išsakyti tą protestą Irako valdžiai dėl Ašafo stovyklos situacijos. Ačiū ponui Stevensonui. Turiu pasakyti, kaip posėdžio pirmininkė, kad tikrai prašiau kolegų kalbėti trumpai. Aš suprantu, kad čia emocijos labai uh, didelės. Uh, tačiau laiko turime labai mažai, mes turėsime perėti prie Šilankos klausimo iš karto. Mm, ponas e, Atarmantalto, ponas Sinclair nori pasisakyti taip pat vėliau. Um, Ačiū pirmininkė, aš noriu paklausti. Uh, kad būtų galima išplėtoti deklaraciją dėl o, o, prieigos uždraudimo ir galimybių stebėti situaciją. Kokių prasmingų veiksmų jūs numatote imtis, kad galų gale vis tik tai būtų leista patekti į tą stovyklą? erinomaisen lyhyt ja esimerkillinen nyt, kun aikaa on. Taip, klausimas labai trumpas. Geras pavyzdys e, kitiems. E, Pane Sinclair, prašom. No, like my... Ačiū. Pirmininkė, aš noriu padėkoti ponui Kazakui, kad jis iškėlė tokį labai svarbų e, klausimą. Aš mačiau DVD įrašą apie tos baisumus, kas ten vyksta. Iš tikrųjų labai neraminantis vaizdai. Aš kalbėsiu labai trumpai. Uh, kolega jau išsakė visas pastabas, aš visiškai pritariu jam. Aš taip pat suprantu ir komisijos poziciją. Aišku, Irakas yra suvereni valstybė, todėl situacija yra sudėtinga, tačiau mes galime paliudyti tuos faktus ir mes galime labai rimtai išsakyti savo poziciją mūsų bičiuliams amerikiečiams. Kelam, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kelam. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū už šią galimybę pasisakyti. Aš taip pat norėčiau atkreipti visų dėmesį į um, situaciją Šafo stovykloje. Komisijos atstovų atsakymas nėra patenkinamas, kadangi negalime pasiteisinti tuo, kad situacija yra labai sudėtinga, kaip kad jis pasakė. Mūsų parlamento rezoliucija yra visiškai aiški. Uh, Tai yra tragiška um, žmogaus teisų padėtis šių 36 asmenų atveju. Irako teismas uh, prieimė sprendimą, kad šie asmenys būtų paleisti, tačiau tai nepadaryta. Taigi mes turime imtis nedelsiamų veiksmų. Uh, kaip Irako delegacijos narys, kuris šioje delegacijoje dirbo keliarius metus. Turiu pasakyti, kad su trimis kolegomis iš Europos parlamento prieš metus lankiausi Ašrafo stovyklą. Tai yra iš tikrųjų pavyzdinė pabėgėlių stovykla, kurios tikslas yra užtikrinti demokratinius pasikeitimus Irane. Tai yra žmonės, kurie atskleidė visų pirma, kad Iranas vykdo slaptas um, brandolinės programas pasauliu. Taigi mes turime vis tik tai prisiminti, kad turime būti jiems dėkingi ir turim, privalome jiems dabar padėti. Taip. Kaip kaip ir kitais atvejais mes galime paprašyti e, parlamento pirmininko tiesiog priminti Irako valdžiai apie tai. Ir komisija norėtų sureaguoti dabar į, į, į tai. Kind of never, never... Tokia situacija, tokioje situacijoje niekuomet atsakymas nebus visiškai patenkinamas, tačiau noriu pabrėžti, kad rugsėjo 24 dieną ES Trojka susitikime su Iraku iškėlė šį klausimą vėl taip pat kalbėjo ir apie šių 36 asmenų, e, sulaikytų asmenų klausimą. Gal tikrai, kaip ponė Sinkler pasakė, reikėtų išklau, iš, iškelti šį klausimą ir diskusijose su amerikiečiais. Tai galbūt iš tikrųjų reiktų pasvarstyti šį variantą. Tačiau reikia pasakyti, kad uh, Na, didžia dalimi reikia e, remtis jungtinių tautų pabėgėlių žmogaus teisų komisarų tarnybomis. Jie turi atitinkamą struktūrą tokiems klausimams spręsti. Mes nesame visiškai tikri, kad iš tikrųjų tai yra pavyzdinė pabėgėlių stovykla, kuri užtikrins demokratijos e, stiprėjimą Irane. Juk mes kalbame apie e, organizaciją, kuri dar visai neseniai buvo ES teroristinių organizacijų sąraše sąraše. Ji vis dar yra kaip po tokia įrašyta amerikiečių ir kai kurių atskirų ES valstybių narių netgi teroristinių organizacijų sąrašuose. Tai yra gan prieštaringa e, organizacija, tai reikia turėti omenyje. Taip pat reikia turėti omenyje tai, kad Irako valdžiai yra sunku pripažinti, kad e, yra tam tikras Irano um, anklavas tarsi uh, Irake, kad iš esmės Irakas tarsi nekontroliuoja kažkurios tai savo teritorijos dalies. Aišku, kad Irako valdžia privalo visiškai gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir standartus. Tačiau šis atvejs tikrai yra gana sudėtingas, kaip pažvelgiami detalės. Mes ir toliau stengsime analizuoti šį klausimą su Iraku. Ir galiu patikinti gerbiamus parlamentarus, kad tikrai mes nestumėm šio klausimo, tikrai šios dramatiškos situacijos toje stovykloje iš šona. Ačiū. Komisijolė tästä selvityksestä. On tietysti... Ačiū, Pantimas. Už šią papildomą informaciją. Manau, kad visiškai aišku, jog situaciją vertiname dviejopai, bet, kaip jau sakiau, būtina užtikrinti, jog būtų laikomasi tarptautinio e, statymo bei humanitarnės teisės. Kągi, tą progą noriu padėkoti komisijos atstovams e, už tai, kad jie atsakė klausimus ir informavo apie savo veiksmus, o dabar pername prie aštuntojo darbo atvarkės punkto, tai yra viešieji svarstymai dėl žmogaus teisų situacijos Šrilankoje. Na ir čia mes turime keturis susirašytus kalbėtojus. Pirmasis bus ekspertas. Tai Andrew Stroin, jis atstovauja žmogaus teisų grupiai. Toliau e, turime Šrilanko žurnalistą ir e, žmogus teisų aktyvistą ir žurnalistą Snanda Desaprija, kuris bus savotiškas liudininkas, kaip, kaip savo akim matęs tos įvykius. Toliau turėsime pana Anton Markus humanitarinių e, veiksmų e, koordinatorius prie jungtinių tautų, reziduojantis Bruselėje, čia kalbėsime apie humanitarinį aspektą ir galų gale komisijos atstovas, ponas David Hir, kalbės apie GSP plus uh, mechanizmą su Šrilanka. Ir uh, Judith Komen, kuris atstovauja tautų aukšto komisaro pabėgėlių e, klausimų. Taigi, aš prašyčiau kalbėtojų pasisakyti maždaug po 10 minučių, nes po toms dar reikės laiko gyvai diskusijai. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį e, ponui Andrew Strolain, kuris atstovauja tarptautinį krizių grupiai. International Crisis Group. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Daugiau kaip keturi mėnesiai prabėgo po dešimtmečius trukusio uh, pilietinio karo, nuo tada, kai buvo nugalėti Tamilų tigrai, teroristinė organizacija ir nuo tada maždaug ketvirtis etnių tamilų buvo įkalinti įvairiausios įkalinimo įstaigos, e, koncentracijos stovyklos ar panašiai, daugiausiai šiaurinėje salos dalyje. Šilankos valdžia juos įkalino, apsupo spigliuotomis tvoromis ir, kaip teko girdėti, tuos, kurie bando pabėgti iš šių įkalinimo vietų, kariškiai tiesiog be jokių dviejonių šaudo. Tai yra iš tikrųjų tarptautinės ir netgi nacionalinės teisės e, pažeidimas, e, sąlygos stovyklos yra baisios e, ir blogėja, visiškai netitinka elementarių humanitarinių reikalavimų. E, kariškiai neleidžia jungtinių tautų bei kitom tarptiniam organizacijom e, vykdyti stebėseną šiuose stovyklose. Vyriausybė daug kartų per pastarosius ketverius mėnesius e, dalino įvairius pažadus dėl to, kad šie kalintieji asmenys bus paleisti, tačiau nieko panašaus nevyko. Jie nukelinėjo terminą, iš pradžių sakė šeši mėnesiai, po to metai, po to sakė sausio mėnesį, bet nieko nevyksta. E, jei neklistų prieš tris mėnesį, prieš tris savaitės vyriausybė buvo pažadėjusi per porą savaičių paleisti maždaug 10 tūkstančių asmenų, vėlgi nieko neįvyko. Jie viešai paskelbė, kad 10 tūkstančių uh, įkalintų buvo paleisti, bet tiesą sakant, jų nepaleido, tik tai pervežė į kitą įkalinimo vietą. Taigi, akivaizdu, kad Šrilankos vyriausybė tikrai nesilaiko savo pažadų ir negalima tikėti taip pat jų e, pažadais dėl to, kas ateitie nutiks su šiais įkaltasis. Taigi, jungtinių tautų vertinimais yra maždaug 289 tūkstančiai e, tamilų, kurie buvo išvyti iš gyvenamųjų vietų, e, apie 10 tūkstančių iš jų buvo siejami su tamilų tigrų teroristais ir e, Dėl to jie buvo įkalinti įvairiose įkalinimo vietose. Apie 5000 žmonių išsipirko, nes turėjo ryšių, turėjo pinigų ir panašiai, taigi jiem pasisekė, o apie 6000 buvo perkelti į kitas vietas. Kol kas geriausi, tiksliausia turimi skaičiai, nors ne visi skaičiai susiveda, ne visi skaičiai sutampa su vyriausybė domenimis, bet maždaug 264 tūkstančiai žmonių. Tai yra didžiulė, didžiulė dauguma šių žmonių E, nieko blogo nėra padarę. Jie tiesiog buvo įtraukti karo veiksmus, bet jie yra įkalinti arba bent jau apribota judėjimo laisvė stovyklose ir jie negali niekur išvykti. Ir šiose stovyklose jie laikomi jau nuo Liepos mėnesio. E, IRC niekada negalėjo, neturėjo galimybės aplankyti šių stovyklų, vertinti būklę ir panašiai. Vyriausybė teisinasi dviem e, motyvais abu šie motyvai, abu šie pasteisinimai yra nerimti. E, kol kas jie sako, kad e, na, e, pirmiausia reikėtų paruošti vietas, kur tie žmonės galėtų grįžti, bet tai yra nesąmonė, nes įsigilinus paaiškė, kad šie žmonės turi giminaičių, galėtų grįžti pas draugus, giminės ir panašiai, tikrai turėtų kur apsistoti. Uh, Toliau e, kitas argumentas yra, kad e, šiuos 200 su viršum e, asmenų reikėtų patikrinti, ar jie neturi ryšių su tamilų tikrais. Vėlgi, argumentas <clears throat> skamba galbūt ir pagristai, bet niekas nežino, kaip šis procesas vyksta. Iš tikrųjų, vyriausybė kol kas nepateikė jokių domenų, kiek asmenų jau praėjo tos patikrinimus. Ir vėlgi negalėjo stebėti nei vieno šitų atrankos procesų. Ir daugelį tokių kalinimo vietų apskaitai nepanašu, kad vyktų kokie nors tikrinimai ar gyventojų tranka. Gal galia jau praėjo keturi mėnesiai ir jeigu vyriausybė būtų tos asmenys tikrinus, tai bent jau kai kurie iš jų tikrai galėtų būti paleisti. E, Vėliausiai pažadai e, kol kas e, dėl galimybės dienai išeiti iš stovyklų yra praktiškai tik tai vienoje iš stovyklų ir vėlgi nesileiskite apgaunami. Jeigu asmenims, jeigu asmenims išduodami tam tikri laikini e, leidimai išeiti dienai, tai atrodo, kad jie jau turėtų būti patikrinti ir juos galima būtų apskritai paleisti. Vėlgi, bet kokie pažadai, kuriuos vyriausybė dalina dėl perkelimo, dėl, dėl gyvenamų vietų suradimo, yra nesąmonė, jungtinių tautų atstovas, e, žmogus teisų klausimais, Waterkillen, prieš porą dienų puikiai e, padarė puikų pranešimą. E, aš sutikęs, kad mano kolega paminės šį pranešimą. Ir jisai pareiškė, kad yra būtina imtis visų įmanomų priemonių be jokios gaišaties tam, kad būtų e, panaikintos šios įkalinimo stovyklos ir asmenims turėtų būti leidžiama e, laisvai ir oriai išvykti iš šių stovyklų ir sugrįžti į namus, o jeigu to neįmanoma, tai tada jiems turėtų būti leidžiama apsistoti, su, apsistoti pas gimnaičius, pas kitus pažįstamus žmonės. E, žinia labai paprasta, atverkite vartus ir nebešaudykite žmonių, kurie nori išvykti. Prieš porą dienų generalinis sekretorius taip pat e, puikiai pakomentavo tą faktą, kad tamilų gyventojų tarp iš tikrųjų kaupėsi kartėlis ir nusivylimas. Bankimūnas minėjo, kad būtent e, šitai brandina naują problemą. E, tai, kad beveik ketvirtas asmenų be jokio kaltinimų, be jokio motyvo e, yra laikomi kalinti E, tiesiog sudaro prielaidas naujam etiniam konfliktui Šrilankoje. Kuo ilgiau šie žmonės bus laikomi įkalinti be jokių kaltinimų, e, tuo labiau e, kaupsis jų pyktis, nusivylimas ir tuo didesnė tikimybė, kad naujas etinis civilinis karas, pilietinis karas vėlgi įsižieb šioje šalyje. Situacija Šrilanko iš tikrųjų tęsiasi jau daugelį metų ir mes labai tikimės, kad dabar jungtinių tautų atstovų balsas bus išgirstas. Ką ES galėtų padaryti? Na, tiesioginės įtakos, e, didelės tiesioginės įtakos mes gal negalime padaryti, mūsų jėgos yra ribotos šioje srityje. Galima būtų paminėti penkis e, dalykus, kurie padėtų. Tai yra pirmiausiai reikėtų aiškiai kalbėti apie tai, jog e, įkalintiesiams būtina E, iš karto suteikti laisvę, e, kalbėti apie tai atvirai. Taip pat e, reikėtų neriboti žurnalistų galimybių, nes dabar vyriausybė sąmoningai slapina laisvą žodį ir slepia informaciją. Toliau visokios įkurdinimo ir rehabilitacijos programos turėtų būti vykdomas tik tai dalyvaujant Raudonajam kryžiui, ICR ir kitoms panašaus tipo organizacijoms nors ICR e, dabar negali dalyvauti šiame procese, vien to, kad nėra jokios teisinės prielaidos. Taigi reikėtų iš karto nedelsiant sukurti tinkamą teisinį pagrindą. Taip pat reikėtų spausti jungtinės tautas, e, kad jos irgi priverstų Šlankos vyriausybę aiškiai paskelbti, kada bus uždarytos šios stovyklos. Jis tikrai negali veikti be galo be krašto. Dar vienas pasiūlymas. Um, valstybės narės ir Europos Sąjunga kaip tokia turėtų e, visais įmanomais būdais e, spausti Šilankos valdžią, kad jinai vykdytų savo įsipareigojimus. Pavyzdžiui, Tapnis valiutos fondas E, taip pat nesiniai gavo laišką, kuriame raginama padėti persikelti, padėti apgyveninti šios e, asmenys, kurie e, prado savo gyvenamasis vietas, tačiau procesas nepajudėjo. Taigi labai aišku, kad reikėtų užkirsti kelią bet kokiems donorams teikti pagalbą, kol nėra laikomas demokratinių taisyklių, negerbimo žmogus teisės. Na ir iš tikrųjų turėtų būti kuo skubiau užkirstas kelias e, ir pašalintas šitos e, destabilizuojančios politinės priežastis, kurios brandina naują etninį konfliktą. Ačiū, ponė Strolėme. Ja. Keletą praktinių pasiūlymų norėčiau pateikti. Thank you. Savame suprantama, kad dabartinė padėtis gali rimtai įtakoti ateitį ir taiką. Na, o dabar žodis žurnalistui, žmogaus teisė aktyvistui Sunanda Dešaprie. Ačiū, e, ponė pirmininkė, esu Šilanko žurnalistas, e, gyvenu jau pastarosius šešis mėnesius Europoje kaip pabėgėlis. Mm E, būtent dėl to, kad e, tokiems žmonėms kaip man Šilankoje dabar iškyla įvairūs pavojai. Norėčiau e, keletą žodžių pasakyti apie tai, kaip yra ribojama spauda Šilankoje, pažvelgti į tai, kas man asmeniškai atsitiko ir galbūt aptarti, ką Europos parlamentas galėtų pasiūlyti Šrilankai. Karas Šrilankoje tęsiasi pastarosius 30 metų ir kariniai judėjimai ir vyriausybės pajėgos e, turi prisimti atsakomybę už žurnalistų žūtis. Tame tarpe ir tamilų tigrai, ir vyriausybės pajėgos atsako už tą situaciją, kuris susidarė žiniasklaidoje šiandieną. per pastarosius 30 metų žuvo 107 kultūros ir žurnalistai. Didelis jų procentas žuvo iki pastarųjų 2000 metų, bet greta to labai daug žmonių buvo pagrobta, persekiojama. Dėl tokios situacijos 70 žurnalistų per pastarosius tris metus išvyko iš šalies ir dabar gyvena įvairiose Europos valstybėse. Visi manėme, kad kai gegužį baigėsi karas, padėtis pasikeis. Bet jeigu pažiūrėsime į padėtį po keturių mėnesių, penki žurnalistai buvo pagrobti prieš dvi dienas. Žurnalistė, kuri protestavo prieš žiniasklaidos ribojama, buvo pagrobta saugumo pajėgų atstovų. Visą tai vakar e, buvo prašyta laikraščiuose. Iš 34 nužudimų nei vienas nebuvo ištirtas atvirai. Nebuvo pateikta jokios ataskaitos e, teismams apie tuos nužudimus iš vyriausybės pusės. Aš nesakau, kad e, vyriausybė atsakinga už visus tuos nužudimus, bet vyriausybė turi prievalę tuos nužudimus tirti. Vyriausybė sako, dėl karo negalime tinkamai tirti. Užsienio reikalų ministras buvo nužudytas, e, buvo nužudytas dar vienas buvęs e, ministras ir pagal vyriausybę sako, kad tie nužudimai ištirti, o atsakingi asmenys yra suimti. Tad kodėl skirtingai nuo tų nužudimų vyriausybė nesugeba iš, e, ištirti nei vieno žurnalisto nužudimo atveju iš tų 34. Mes raginame, bent jau ištirkite vieną, vieną bylą ir, ir parodykite, kad jūs e, rūpinatės žurnalistų saugumu šalyje. Deja, to neįvyko. Taigi, tai kelia nebaudžiamumo problemą Šri Lankoje. Pasakysiu, ką apie tai kalba vyriausybė. Ministro atstovas spaudai davė žiniasklaidai tokį patarimą. Galiu Jums paminėti Izraelio išpolius prieš arabų valstybės ir nei vienas žiniasklaidos kanalas apie tai nepasakė nei žodžio. Vienas kitas ministras pasakė žiniasklaidai, e, kai kurie žurnalistai yra išdavikai. Jeigu įstatymai nepadės mums susidoroti su tais išdavikais. Mes žinome, ką reikia daryti, mes juos sutraiškysime. O neseniai gynybos sekretorius prezidento brolis kalbėjo apie dvi žmonių kategorijas tai išdavikai ir tie, kurie kovoja su teroristais. Taigi žiniasklaidos vaidmuo kaip bešališko stebėtojo praktiškai Šrilankoje neegzistuoja. Vyriausybė nepripažįsta, kad žiniasklaidai tenka nepriklausomas vaidmuo stebėti įvykius. Tamilų tigrai teigė, kad e, jų pusėje kovoja 400 tūkstančių žmonių. Vyriausybė minėjo kitą skaičių - 100 tūkstančių. Tuo tarpu tiesa pasirodė esanti 300 tūkstančių. Na, o dabar mes matome, kas atsitiko su uh, tomis stovyklomis, kuriuose yra sulaikomi žmonės e, labai prastose sąlygose, susigrūdę. Ir aš manau, kad Europos parlamentui reiktų susirūpinti dėl padėties Šrilankoje ir dėl to, ką galima ten būtų padaryti. Visai neseniai dėl to, kad parašė du straipsnius, vienas Šrilanko žurnalistas buvo nubaustas 20 metų kalėjimo sunkiųjų darbų. Taigi dabar jis atlieka 20 metų bausmę dėl to, kad parašė du straipsnius. Tuo tarpu buvę tamilų tigrų vadovai yra tapę ministrais ir gauna didžiulius atlyginimus ir gyvena Kolombe. Tuo tarpu žurnalistas už vyriausybės kritiką tuo metu buvo nubaustas. Ir dabar vyksta kampanija už tai, kad jis būtų paleistas. Aš išdalinau uh, informaciją apie tai, bet mes reikalaujame, kad toj pat turėtų būti sustabdytas e, žurnalistų ir žiniasklaidos persikėjimas, e, užpuldinėjimai. Turi būti atliktas skaidrus žurnalistų nužudimo tyrimas. Turi būti nutrauktas viešas žiniasklaidos darbuotojų smerkimas. Turi būti nutraukta tiesioginė ir netiesioginė cenzūra Šrilankoje. Juk e, Europos parlamentas keletą kartų rekomendavo Šrilankos vyriausybei per savo rinkimo stebėtojus skatinti stiprios žiniasklaidos veiklą. Jeigu e, kalbame ateitį, e, Valstybės kontroliuojama žiniasklaida turi tapti vieša laisva žiniasklaida. Teisė į informaciją, kurią numato Konstitucija, netitinka tarptautinių standartų. Turime ne tik trumpalaikių, bet ir ilgalaikių tikslų. Turėtume apsvarstyti ir ilgalaikės, ir trumpalaikės priemonės, kurie, kurias padėtų atstatyti Šrilankoje E, demokratiją. Dabar keletą žodžių apie prieigą prie e, perkeltųjų asmenų stovyklų. Galbūt nustepsite išgirdę, kad vyriausybės atstovai turi teisę apsilankyti tuose stovyklose, tačiau net opozicijos atstovams tai yra neleidžiama nei vienas nepriklausomas žurnalistas negalėjo apsilankyti tose stovyklose. Tuo tarpu, kai politikai, politikų e, sūnus ir žmonos ten nuvyksta ir dalyja tiems žmonėms visokias gerybės. Taigi, be žiniasklaidos prieigos prie tų uh, stovyklų ir juose esančių žmonių, jų teisė užtikrinti neįmanoma. lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteita ja voin tässä vaan todeta, että arvostan suuresti. Ačiū, jūs irgi nubrėžėte ilgalaikius, trumpalaikius tikslus, ponia Deša, prie. Mes tikrai turime būti drąsus, spręsdami e, šias problemas. galime prisiminti tai, ką vakar kalbėjome apie tuos, kurie liūdėjo apie žmogaus teisų situaciją Rusijoje. Panaši situacija, žiniasklaida negali veikti laisvai ir taip toliau. Dabar jungtinių tautų jungtinės tautos kalbės ponas Antuan Žerar, dešimčiai minučių. Thank you, um, Madam Chair, and uh, part... Ačiū pirmininkė. Ypač, kad humanitarinius klausimus šiandien paliečiate šiame posėdėje. Aš nekartosiu to, ką kolegos pasakė, man atrodo, jie jau gerai pristatė visą problematiką. Gal labiau pakalbėsiu apie tai, ką daro jungtinės tautos šiuo klausimu. Man atrodo, šiandien mes išgirdome pagrindinės problemas, tai yra, kad ir tai situacija stovyklose ir, ir kad reikia ieškoti sprendimų. Kolegos minėjo, kad stovyklos yra perpildytos. Ir Taip pat e, problema yra tai, kad e, ten sulaikytos, ten laikomos menų e, laisvė judėti yra pribota, bet to yra, tos stovyklos yra perpilytos ir kadangi artėja musonų laikotarpis, žinome, kad situacija gali būti labai sudėtinga. Jau dabar praėjusios liūtis sugriovė dalį stovyklų. Uh, Taigi situacija sąlygos stovyklose yra a, labai sudėtingos, tačiau greta to mes labai a, mm, nerimaujame dėl to, kokio pobūdžio yra tos stovyklos. Kaip kolega iš tarptautinės krizių grupės kalbėjo ir kolega žurnalistas kalbėjo taip pat, mes labai mm, esame nuliūdę, kad visiškai nepagerėjo tų e, viduje perkeltų asmenų traktavimas, kad e, elgesys su jais yra toks pat, kaip ir buvo. Uh, Mes sveikiname tai, kad Šilankos vyriausybė ir prezidentas um, pareiškia, kad yra priimtas sprendimas, jog bus leidžiama tiems pabėgėliams um, iš, išvykti iš stovyklų ir apsistoti, susijungti su savo šeimomis. Tačiau nieko dar nėra daroma ir mes raginame Šilankos vyriausybę nedelsinti imtis veiksmų, kad, to, kad tų stovyklų pobūdis būtų pakeistas, kad viduje perkeltų asmenų statusas būtų pakeistas, kad iš tikrųjų um, jie, jų laisvė judėti būtų atkurta, kad jie galėtų išvykti, persikelti kitur. Jungtinės tautos, aišku, dirba įvairiomis e, priemonėmis ir uh, uh, ponas Limpaskal rugsėjo 17-18-19 dienomis, tai yra generalinio sekretorijos pavaduotas, lankėsi ten ir Olta Keller, um, generalinio sekretorijos uh, atstovas taip pat lankėsi Šrilankoje ir aš pateikiau šie, šiems klausimams uh, spo, uh, pranešimą spaudai, kur um, profesorius um, pristato šios situacijos analizę ir buvo susitiktas su Šilankos ministru pirmininku. Generalinio sekretoriaus atstovas taip pat susitiko su o, um, ministrais. Labai svarbu, kad būtų tolesnė tarptautinė parama ir spaudimas, kad Šrilanka iš tikrųjų vykdytų savo įsipareigojimus. Mes remiame vyriausybės pastangas užtikrinti, kad viduje perkeltų asmenų e, paleidimas atitiktų tarptautinius standartus. Mūsų e, neramina ne tik dabartinė situacija, mes taip pat nerimaujame dėl e, situacijos, kokia bus ateityje. Šrilankos vyriausybė įsipareigojo bent 70 procentų viso perkeltų asmenų skaičiaus perkelti iš, į, į šiaurę, tačiau jungtinės tautos yra pasirengusios padėti, kad tas skaičius būtų dar didesnis. Tačiau um, Šilankos vyriausybė kol kas dar nepradėjo um, viduje perkeltų asmenų paleidimo ir perkelimo atgal planą. Iš tikrųjų, mūsų bet kokia parama todėl uh, yra labai sudėtinga. Mes labai raginame Šilankos vyriausybę vyriausybę ir mes per įvairiausius sutikimus su vyriausybės atstovais um, kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų būtų o, tas bendras tarptautinės bendruomenės planas vykdomas, kad tikrai būtų sprendžiama ta humanitarnė e, situacija Šrilankoje. Uh, su jungtinėmis tautomis, su, žmogau, su humanitarinėmis organizacijomis Šilanka turi spręsti šios klausimus. Turi būti užtikrinta galimybė a, tiems asmenims persikelti į buvusias konfliktų zonas, sugrįžti. Taip pat turima, turi būti užtikrintos galimybės patekti a, į. A, perkeltų asmenų stovyklas, kad būtų galima matyti, kokios ten yra sąlygos. Me, pone pirmininkė, mes labai vertiname ES konstruktyvų vaidmenį ir paramą e, teikiant humanitarnę pagalbą. Ypač eko pagalba buvo labai naudinga. Šilankai atsiveria unikali galimybė ištikrinti tikrą susitaikymą ir įtvirtinti ilgalaikę taiką, ką tarptautinis krizių grupės atstovas minėjo. Ir čia vyriausybės veiksmai yra labai svarbus būtina padėti viduje perkeltiems asmenims. Tačiau jeigu nebus tolesnės pažangos užtikrinant laisvą judėjimą ir ankstyvų sugrįžimą į, bus, į, į buvusias gyvenamasias vietas, kels didžiulių sunkumų ir bus vis sunkiau teikti humanitarnę pagalbą. Labai svarbu, kad šalis donorės, pagrindinės valstybės, pavyzdžiui, ES, suvaidintų labai svarbu vaidmenį, ne tik teikdamos pagalbą, bet taip pat ir stebėdamos Šilankos vyriausybės bendrystės veiksmus ir reikalaudamos, kad um, Šilanka laikytųsi tarptautinių standartų ir įsipareigojimų. Pone pirmininkė, mes ir toliau palaikysime dialogą su ES šio klausimu. Ačiū, pana Žerar, už pristatymą. kur buvo paminėtos kai kurios e, konkrečios galimybės kaip ES galėtų pagelbėti Šrilankai. Ir e, be abejo reikia užtikrinti, kad būtų taikomas tarptautinės humanitarnės taisyklės. Na, ketvirtasis išsamus pranešimas bus e, komisijos atstovo, kuris konkrečiai mums pasakys apie GSP plus e, sistemą, sakant, palankesnė prekybės statuso sistema e, su Šrilanka ir e, muitinės sustarimus. Ačiū. Pane pirmininkė, na, pirmiausiai, gal prieš perinant prie GSP, pasakysiu keletą žodžių apie žmogus teisų situaciją saloje. Manau, kad reikėtų pradėti nuo to, jog ne tik komisija, bet ir ES apskritai mano, jog humanitarinė situacija dėl e, stovyklose įkalintų asmenų. E, yra be nesvarbiausia tema išsvarstytinų šiuo metu. Ir kaip žinote, Junktinių tautų generalinis sekretorius ne vieną kartą yra labai aiškiai pasakęs, jog tarptautiniu mastu situacija kelia susirūpinimą. Mm. Na ir e, dabar esame tam tikrų neraminančių požymių, kad šitie sulaikyti asmenys, e, asmenys, kurie prado gyvenamas vietas, e, gali būti neribotą laiką palikti tose sulaikymo vietose arba tam tikrose stovyklose. Mes manome, kad tai yra visiškai nepateisinamos priemonės. Maža to, mus labai neramina apskritai žmogaus teisų situacija ir esame dėl to jau paskelbę ne vieną deklaraciją galbūt vienas iš svarbiausių klausimų susijusių su paskutiniais įvykiais yra tai, kad nepamatėme jokių poslinkių, jokios pažangos e, keičiant tą nebaudžiamą atmosferą, kuri dabar atrodo įsivyravo Šilankoje. Jeigu vyriausybė rimtai žiūri e, į bendradarbiavimą su Tamilų bendruomenė, tai e, jie turi užtikrinti, kad e, tamilai nebetaptų tokio e, neteisėto elgesio aukomis. Nes iš tikrųjų neįmanoma įsivaizduoti jokio sutaikinimo proceso, jeigu šitie dalykai neseliaus. Ta proga galima būtų paminėti vieną iš žurnalistų, tai senąją gamą įkalinimą, nors principas buvo paskelbtas rūpiučio 31 Ir jis buvo įkandęs 20 metai, metų už tai, kad e, praeitie parašė keletą kritiškų straipsnių. Na, vėlgi, tai ne tik konkretaus žurnalisto tragedija, bet tai yra tiesiog labai simboliškas aktas, kuris e, savoškai iliustruoja vyriausybės poziciją. Be abejo, ne mums galbūt kištis į konkretų nuosprendį Šrilankoje, bet e, mes norime iš tikrųjų pasiekti pažangos, jog nebebūtų šitie asmenys praradę gyvenamas vietas e, laikomi įkalinimo vietose su privaitomis teisėmis ir kad apskritai būtų nutraukta nebaudžiamo atmosfera. Mes norime dalyvauti įvairiose humanitarnėse akcijose, bet turime pirmiausiai pasiekti, kad Šrilankos vyriausybė suprastų, jog ne tik komisija, bet ir valstybės narės apskritai kalba rimtai ir reikalauja sureaguoti į kritiką. Mes daugelį atvejų kalbėjomės su kolegams iš Šrilankos, bet panašu, kad juos dar reikia įtikinti, jog problema tikrai rimta. Ir kad vėlgi situacija bus stabili tik tokiu atveju, jeigu bus imtas konkrečių veiksmų siekiant švelninti situaciją. Dabar išklausite apie GSP. Kaip jūs žinote, tai yra instrumentas, kuris iš esmės yra na, savočkas sutarimas tarp ES ir kai kurių besivystančių, besivystančių valstybių, kur e, siūlomas tam tikros prekybinės privilegijos, palankesnė prekybos tvarka, mainais už tai, kad būtų integruotos ir perkeltos ir gyvenintos 27 konvencijos. Taigi tiesiai Lygiai prieš metus mes nagrinėjome, kaip e, Šilankoje įgyvenamos trys iš šių konvencijų ir belieka apgailę stauti, kad Šilanka nepasinto, jog sutiko sąlygomis e, keliamomis, norint gauti GSP plus e, schemą, nesutinka bendradarbiauti, neįsileidžia tyriejų, kurie galėtų nustatyti, kaip nevykdo savo įsipareigojimus. Na ir uh, šiomis aplinkybėmis, galtinis sprendimas, kurį turės priimti sprendimą, bus. E, e, tas sprendimas bus pagrystas e, informacija, kurią mes turime. Be abejo, e, komisija atsižvelgs ir į kitais kanalais gautą informaciją, kalbant apie patį tyrimą. Tyrimas baigsis lygiai po metų nuo to, kada jis buvo pradėtas, tai yra teisinis reikalavimas. Ir tai reiškia, kad spalio vidury šis procesas bus baigtas. Spaudos atstovai jau matė tam tikrus ataskaitos e, aspektus, kuriuos, ataskaitos, kurie rengė trys nepriklausomi ekspertai. Na ir komisija, kada jau tikrai pamatys visą ataskaitą, mes susieksime su Šrilankos valdžia ir be abejo ji dar turės galimybę pakomentuoti šios ataskaitos teiginius. Jeigu komisija laikys, kad e, reikia atšaukti šitą GSP plus statusą, e, jinai teiks pasiūlymą ministrų tarybai ir taryba turės spręsti, ar atšaukti šitą mm, privilegijuotą prekybos tvarką. Jeigu taryba apsispręs dėl to, kad e, šią tvarką reikia panaikinti, tai po šešių mėnesių įsigalios E, būtent toks atšaukimas ir e, vėlgi noriu pabrėžti, kad GSP plus nėra baudžiamoji priemonė, tai yra veikiau kaip tik skatinamoji priemonė. Ir jeigu šitas mechanizmas bus atšauktas, tačiau po to Šilagos valdžia e, imsis priemonių, greit sureaguos ir ištaisys pastebėtus trūkumus komisija vėlgi turės galimybę iš naujo rekomenduoti, atnaujinti šitokį bendradarbiavimą ir mes manome, kad e, e, tokios galimybės turėtų būti be abejo numatytos tolesniam bendradarbiavimo veiksmų plane su Šlankos vyriausybė. Aš suprantu, kad, pirminį, e, kad prezidentas Račiapaksa paskyrė e, ministerijos darbo grupę analizuoti GSP plus e, susijusius aspektus ir e, jų uždavinys yra e, E, parengti atsakymus mūsų trijų ekspertų komentarams. Kita vertus, galiu pasakyti, kad šita reakcija gana pavėluota, nes iki ataskaitos paskelbimo liko tik tai dvi savaitės. Ir vėlgi, ko mums reikia, tai pirmiausiai konkrečios pažangos. Šita pažanga turėtų aiškiai parodyti, jog Šrilanka ėmėsi būtinų žingsnių ir dabar jau atitinka taisyklių reikalavimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai. Dabar išklausę komisijos atstovų. Ir prieš klausydami poną Timaš mes galėtumėm suteikti žodį Šrilankos ambasados atstovui, kuris, kaip ir kiti kalbėtojai turės 10 minučių. Sveiki atvykę ir, e, na, galbūt jūs turėsite galimybę išsklaidyti kai kurios nuogastavimus ar susirūpinimo apraiškas išsakytus čia. Aš norėčiau išklausyti viską ir po to sureaguoti, nes temų iš tikrųjų daug ir aš labai norėčiau e, pasižymėti visus nuskambėjusius klausimus ar pastabas ir e, tada atsakyti viską bet to turint omeny, kad mes klausomės jau tikrai ilgų debatų, e, yra bent keturios temos, kurios yra pakankamai plačios, e, dėl to e, galbūt malonėsite suteikti man truputį daugiau laiko, kad galėčiau atsakyti tai, į tos labai įvairius klausimus, labai įvairias temas, kurios šiandien skambėjo. Na, <clears throat> aš turiu. Aš manau, kad būtent šiame debatų etape būtų labai naudinga iškirsti jūsų pasakymą. Manau, kad jūs nieko labai naujo neišgirdote. Paprastai mes laikomės 10 minučių reglamento, nes mes turime ne vieną parlamentarą, kuris taip pat nori pakomentuoti įvykius. Tačiau po debatų galbūt jums dar liks papildomo pasakymo laiko. Gerai, o ne tada aš kalbėsiu. tiesąkant, buvo daugiausiai keliami na, keturi pagrindiniai klausimai, keturios pagrindinės temos, kurios yra e, visų šių diskusijų trukusių pastarąją valandą ir kiek mažiau e, centre. Pirmiausiai, e, pakalbėkime apie tuos asmenis, kurie prarado savo gyvenamas vietas, nes iš tikrųjų apie juos daugiausiai buvo matyti kalbama. Deja, mane liūdna, kad šitas klausimas, šitas pabėgėlių klausimas yra naudojamas kaip tam tikras instrumentas, tiesąkant, per daug nesigilinant į jų pačių padėtį. Kodėl aš taip sakau, ponė pirmininkė? Šiai dienai taip, yra tam tikrų nuogastavimų dėl saugumo, kadangi tarp šitų 280 tūkstančių uh, Iš tikrųjų yra tamilų tigrų, nemažai tamilų tigrų kadrų, e, būsiu kariškių. Taip pat esama tam tikros informacijos e, apie tai, kad e, esama nemažai asmenų, kurie gavo informaciją iš Tamilų pasipriešinimo judėjimo, kurie su jais bendradarbiavo ir panašiai. Mes turime įtarimų, kad tokių, ne visi tokie asmenys dar yra. Uh, nustatyti. Na ir aš galėčiau jums pacituoti naujausius statistinius duomenis, kurie buvo pristatyti Ženevoje, tačiau galiu pasakyti, kad maždaug šeštadalis sulaikytųjų pabėgėlių jau yra paleista iš šitų įkalinimo vietų. Ir e, tai yra na, labai svarbi prielaida E, jeigu mes norime užbaigti terorizmo protrukį Šrilankoje. Na, galų galia, ne vien Šrilanka susiduria su šitų perkeltos menų problemomis. Mes žinome, kad daug kitos, kitose valstybėse, pavyzdžiui, Azerbaidžiane yra apie 300 tūkstančių, Gruzijoje yra panašus skaičius tokių uh, pabėgėlių, vidinių pabėgėlių. Uh, Tačiau kodėl būtent Šri Lanka patenka, e, tačiau po padinamoju stiklu, kada mes iš tikrųjų dirbame ir stengiamės pagerinti situaciją. E, ir galų galia visada situaciją galima vertinti iš dviejų pusių. Galima sakyti, kad stiklinė yra pusiau tuščia arba pusiau pilna. Mes iš tikrųjų dabar uh, esame vidury proceso, mes tengiamės, kad asmenys galėtų išvykti, dalis jų yra perkelti ir apgyventi kitur. Taip pat yra tų e, vidinių pabėgėlių, kurie nori grįžti pas giminaičius, pas šeimas ir panašiai. Na ir e, vyriausybė yra nusprendusi, kad iš 280 tūkstančių maždaug 100 tūkstančių jau gavo tapatybės korteles, apie 150 tūkstančių asmenų jau yra patikrinti saugumą. Ir dabar tam 100 tūkstančių asmenų, kurie jau turi e, asmens tapatybės dokumentą, E, rengiama galimybė išvykti iš tų sulaikymo vietų. Taigi negalima teikti, kad Šilankos vyriausybė nieko nedaro. Beje, noriu pasakyti, kad tarp tų sulaikytų vėlgi 123 tūkstančiai <clears throat> e, jau išvyko praeitą mėnesį. E, vėlgi, aš noriu pastebėti, kad labai daug kalbama apie šios vidinius pabėgėlius, tačiau Būtent ES neseniai suteikė papildomą, e, sumažino, tai yra papildomą pagalbą maistu šitiems pabėgėliams. Ir vėlgi, jeigu jūs neramina jų likimas, tai kodėl jūs tai padarėte? E, mes vėlgi, rengdami šitas stovyklas, jeigu mes žinojame, kad tam tikros vietos, e, sakysime, tiesiog nelabai stabilios, e, ten, ten dirba buvo instabilio panašiai, be abejo teko sutvirtintas vietas, e, išbetonuoti, e, sakysim, stovyklų grindis, tačiau tai leido kai kuriam tarpiniam organizacijom daryti išvadą, kad mes kalbame apie e, na, neriboto laiko sulaikymą vietas, e, E, kurios įrengiamas e, ilgam laikui. Ir dabar kai kuriuose vietose iš tikrųjų trūksta elementarių sanitarinių priemonių, elementarių tualetų, vien todėl, kad e, buvo tarsi protestuojama prieš tokius betonavimo darbus. 54 tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos galėjo apsilankyti šiose stovyklose, nes kitaip iš kurgi jūs būtumėte gavę šitą informaciją, šiam žmonėm leidžiama lankytis. Toliau aš turiu žemėlapį, kuriame E, pažymėti šiaurinės Šrilankos e, regionai ir e, tai bus regionai, šiuose regionuose bus vykdomi išminavimo darbai, pirmiausia, tai pažymėtos zonos, kur yra didelė žmonių koncentracija, paskiau bus e, svarbiausi maisto produktų auginimo rajonai, kadangi mes manome, kad kai žmonės jau grįš į savo vietas, tai jie vėlgi e, E, turės e, turėti saugią galimybę taip pat užsiauginti maisto produkto. Na ir galų galia apie kokius žmonės mes kalbame. Dalį žmonių mes perkeliame toje, kad tai buvo žmonės, kurios e, tamilų tikrai suvarė į vieną regioną prievartą. Ir Dabar vėlgi asmenys, kurie, tarkim, e, buvo iš Čafnos, taip, jie buvo perkelti e, ir, ir ketinami sugražinti atgal į Čafną, bet tam joms reikia pastatyti namus. Dabargi mes girdime įvairiausių e, teiginių, kad nieko nevyksta, kad tas perkelimas neįmanomas ir panašiai. Tai yra tiesiog netiesa. Na ir noriu dar vieną dalyką pasakyti apie spaudos laisvę. Ponas Snaiga buvo labai geras ir mano draugas, ir e, aš pats buvau žurnalistas kažkada. Tai jis buvo nuteistas, teigiama, kad jis buvo nuteistas už dviejų straipsnių parašymą, tačiau tai netiesa. Iš tikrųjų vyko normalus teismo procesas, jis truko 18 mėnesių. E buvo trys kaltinimai. Kaltinimas dėl trijų straipsnių buvo tik tai vienas iš tokių kaltinimų, už kurį jam buvo paskita penkių metų bausmė. Tačiau kiti kaltinimai buvo tai, kad per šios straipsnius e, jisai kursė neramus. Tačiau svarbiausias kaltinimas buvo tai, kad jisai gavo e, finansavimą iš tam tikrų sudavimo judėjimo ir e, tai buvo įrodyta, tai buvo e, pripažinta jo paties e, rašinėme prisipažinime, vėliau jisai be abejo pats ištaisė tos e, tą savo pareiškimą, tą savo prisipažinimą, tačiau kodėl jisai tada neišbraukė šios informacijos. Ir, ir, e, ir aš nesuprantu jūsų pozicijos. Jūs viena vertus reikalaujate, kad veiktų normali teisminė sistema, kita vertus, kada nuosprendis jums kažko tai nepatinka, jūs taigi sakote, kad viskas yra negerai. Daug žmonių buvo išvežti prievartą kariuomenės ir e, šie žmonės bus grąžinti. E, taigi, be abejo, Šrilankoje yra problemų, mes to neneigiame, tačiau mes ketiname gerinti situaciją ir ne, nekia sakyti, kad mes nieko nedarome. Galų galę išklausėme e, prieš tai E, žurnalisto pranešimą, kad jisai gyvena tremtyje, na, tą tremtį pasirinko savanoriškai, jisai motivuoja, kad jo gyvybė grėsia pavojus. Tačiau aš galėčiau pacituoti e, politikos alternatyvų centro direktoriaus e, raštą, kuris pasakė, kad ponas Dešaprija priima ponas Dešaprijos atsistatydinimą Panas Dešaprie turėjo ryšių su CPS ir jisai asmeniškai gražino e, visus pinigus e, už projektą, už kurį jis tuo metu buvo atsakingas ir valdyba toliau turėjo priimti sprendimą dėl e, jo atstatydinimo. Taip pat aš galiu perskaityti e, kitą laišką e, iš vieno iš Sande Krematungė. Ir e, kad ministras asmuo įsivėlė į skandalą, e, kuris iš tikrųjų piknaudžiavo finansais, e, kurie buvo skirti laisvės judėjimai. Pane pirminkė, aš pateikėm šios dokumentus ir aš tiesiog mėginu jums įrodyti, jog tai yra asmo, kuris kalba laisvosios žiniasklaidos vardu, tačiau tai yra asmo, kuris e, piknaudžiavo savo privilegijomis e, atstovauti žiniasklaidai ir to pačiu diskreditavo žiniasklaidą. Taip pat noriu e, kreiptis jūs, raginamas, kad kai jūs kviečiatės liudininkus kalbėti apie Šrilanką, Tada kvieskite tokius žmonės, kurie turi švarį reputaciją, kurių, taip sakant, spintose nesimėto skeletai, nes kitaip šitą informaciją iš tikrųjų nėra tokio patikimo. E, kiitos herra suurlähettiläs. Kiitän teitä siitä, että pysyitte tässä. Dėkoju Jums, Jūsų ekscelencija, dėkui, kad laikėtės Jums suteikto pasisakymui laiko. Tikrai noriu gerbti jūsų teisę pasisakyti, bet tuo pat metu norėčiau suteikti galimybę ir mm, parlamento nariams pasisakyti. Ir pirmasis bus ponas Martin. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti visiems prelegentams už jų pasisakymus, kurie nupiešė labai aišku padėties šalyje vaizdą. Žinoma, reikia akcentuoti, kad mes kaip parlamentas e, dar iki karo pabaigos prieėmėme keletą rezoliucijų dėl žmogaus teisių padėties, paskutinė jų buvo kovo pabaigoje, taigi čia veikiame aktyviai. Taip pat noriu pasakyti, e, kad e, ypatingai mūsų svečiams pasakyti, kad mes kaip komitetas neužimame nei vienos, nei kitos pusės e, šiame konflikte. Mums rūpi žmogaus teisės ir norime, kad jų padėtis gerėtų. Aš manau, kad vyriausybė Šrilankoje prarado e, svarbę galimybę, kuri e, galė, būtų galėjusi prisidėti prie susitaikymo šalyje. E, čia mes iš tiesų kalbame apie tai, kaip elgiamasi su tamilais po šio konflikto pabaigos ir e, mums kelia susirūpinimą, kad tai gali paskatinti nepasitikėjimo e, atmosferą ir atverti naują konfliktą. Aš išgirdau, išklausiau, ką pasakė ambasadorius apie nepriklausomus stebėtojus, bet mes turime informacijos, kad jungtinėms tautoms, ES, kitoms organizacijoms yra nepaprastai sunku tinkamai patekti į tas stovyklas, įvertinti padėtį jų viduje. Ir aišku, kyla klausimas, jeigu viskas ten taip tvarkoj, kodėl ta prieiga yra trukdoma ir tai vėl e, sukuria tam tikrą nepasitikėjimą. Antra vertus, kodėl tie žmonės, kurie gali išeiti vienai dienai, negali būti paleisti apskritai. E, e, žinoma, e, minų rizika egzistuoja, mes tai suprantame, bet vis tiek jie turėtų turėti tam tikras savo teisės. Suprantu, kad yra rimtos pastangos atrinkti žmonės stovyklose, ar jie yra susiję su tamilų tigrais ar ne. Aš tikrai nenorėčiau vartoti etninio valymo termino, bet e, žmonių perkelimas iš vienos e, šalies e, dalies į kitą šiek tiek primena bandymą išvengti, kad tamilų e, dauguma nesusiformuotų vienoje ar kitoje vietoje. Visą tai ir, ir kiti dalykai vyriausybė vaizduoja neipatingai geroje šviesoje. E, aš manau, e, kad mes, kaip ES, pernelyg e, vėluojame panaudodami GSP plus priemonę. Žinoma, tai nėra baudžiamoji priemonė, bet e, kuomet e, žmogaus teisės yra labai akivaizdžiai laužomos, mes turėtume aktyviau tai daryti. Jeigu vyriausybė atsisako bendradarbiauti su jungtinių tautų tyrėjais, jau tai sukuria pagrindą e, atimti preferencinės prekybos galimybės. E, iš to, ką mes skaitome žiniasklaidoje, mes e, žinome, kad yra pakankamai informacijos ir kad egzistuoja atitinkama ataskaita, iš kurios aiškėja, kad e, remiantis tais faktais GSP plus režimas vis tik turėtų būti suspenduotas. Pane Lochbiller. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau pakalbėti apie tuos vietoje perkeltus asmenys. Kaip kalbėjo ankstesni prelegentai, dabar gavome pakankamai detalios informacijos ir ambasadoris jos patiekė ir dabar, ko gero, atėjo laikas mums aktyviau pradėti veikti. Galbūt atėjo laikas mūsų komitetui kreiptis į vyriausybę ir paraginti ją vis tik leisti jungtinių tautų pabėgėlių aukštojo įgaliotinio atstovams e, ir UNICEF atstovams patekti į tas stovyklas. Taip, aš žinau, kad yra faktų apie tai, kad buvo žmonės e, iš tų e, stovyklų paleisti, žinau, kad buvo e, katalikų kunigų keli šimtai išleista. Bet mes taip pat žinome, kad jie negali sugrįžti į kai kurias zonas, į kai kurias vietovės. Yra tam tikros uh, E, karinė prasme e, svarbios vietovės, į kurias jie neįleidžiami. Žinau taip pat, kad Šrilankoje ne tik persekiami, bet ir žudomi žurnalistai, e, baudžiami be tinkamų, tinkamo teisinio pagrindo. E, vakar kalbėjome apie panašią situaciją Rusijoje ir čia irgi turime kalbėti apie nebaudžiamumą. Vėlgi turėtume raginti Šrilankos vyriausybę pradėti tirti, kas yra atsakingas už tuos atskirų asmenų nužudimus. Galėtume tai surašyti laiške vyriausybei. Galėtume taip pat kreiptis jungtinių tautų žiniasklaidos laisvės uh, reikalų atstovą, kad jisai imtųsi atitinkamų veiksmų. Labai svarbu, kad po to brutalaus 40 metų konflikto, per kurį nukentėjo ir tamilai, ir, ir musulmonai, po šito konflikto mes turėtume raginti uh, vyriausybė pagaliau e, nebeskirstyti žmonių į išdavikus ir geriečius, į gerus ir blogus. Reikia ištirti to konflikto priežastis ir užtikrinti, kad e, koks be būtų rezultatas e, to tyrimo, jis atneštų kuo geriausius rezultatus Šrilankos piliečiams, nepaisant kokiai etniniai grupėje be priklausytų. Pirmininkė, išgirdome keletą vertingų pasiūlymų. Pone Lochpiller paminėjo Šilankos dabartinę valdžią ir galimybę jungtinių tautų atstovams patekti į tam tikras zonas. Aš šiuo metu galvoju būtų pravartu vėl išklausyti mūsų prelegentų pasisakymus, o paskui suteikčiau žodį komisijos atstovai. Turime dar pusvalandį ir galbūt galėtume sutilpti į tą laiką. Pradėkime tada nuo Prono Strolain, o paskui suteiksim žodį ponui Dešaprie ir kitiems. Dėkoju dar kartą, pane pirmininkė, už suteiktą žodį. Iš tikrųjų ir e, šioje salėje, ir pasaulyje yra sutarimo, nemažai sutarimo dėl vietoje perkeltų asmenų situacijos. Bet e, prieš tai E, prieš kalbėdamas apie žiniasklaidos e, laisvę, ponai ambasadoriai, norėčiau pasakyti, kad vietoj to, kad kalbėtumėte apie žiniasklaidos e, laisvės problemą, jūs pasirinkote asmenį išpolį prieš žurnalistą. Ambasadoris paminėjo, kad viena šeštoji sulaikytojų dabar jau paleista. Įdomus skaičius, man jis nežinomas. Aš turiu visus vyriausybės pareiškimus, viešus pareiškimus, kurie tarpusavėje ne visada dera. E, dabar šitą pareiškimą aš irgi pridėsiu prie tų visų kitų pareiškimų. E, kodėl mes e, nesusitelkiam ties Azerbaidžiano ar Gruzijos konfliktu? Visų pirma, mes akcentuojame ar e, susitelkiam ties e, tomis šalimis, tikrai rengiame ataskaitas apie Gruziją, apie Azerbaidžianą. E, pirmadienį paskelbsime atitinkamą pranešimą apie Kalnų Karabachą. Bet tie viduje perkelti asmenys pirmieji atsirado 94 žmonės, 94 metais. E, dabar jūs kalbėjote apie tai, kad e, e, nebuvo pakankamai pagalbos įrengti tas stovyklas, bet tai buvo todėl, kad mes nenorėjome, kad jos taptų nuolatinėmis. Kai kurių skaičių aš nelabai supratau, jūs ten paminėjote kad e, ar kiek žmonių dabar jau saugumo prasme yra patikrinti. Ir tada aš norėčiau paklausti, jeigu jie jau patikrinti ir e, e, rasta, kad jie yra patikimi, kodėl jie tada nepaleisti iš tų stovyklų. Manau, tokius dalykus norėjau paminėti, e, išskyrus galbūt tai, kad jūs paminėjote, kad e, žurnalistai piknaudžiauja savo privilegiją laisvai pasisakyti, bet e, turiu pasakyti, kad tai nėra privilegija. Pirmininkė. Ekscelencija, gal palūkėtumėte, jeigu norėtumėte ką nors pasakyti ir Įsijunkite mikrofoną. Na, sus, turiu pasakyti, kad nesakiau. Nieko kas būtų problematiška galimybės ra rašyti prasme. Aš tik tai paminėjau konkretų atveją, kai e, finansavimas žurnalistui e, atėjo iš Tamilų tigrų. Įdomu, ką jūs pasakytumėte apie žurnalistą, kuris būtų finansuojamas Al-Qaidos. Pirmininkė, dėkoju. O dabar pagal mūsų tvarką suteiksim žodį ponui Dešaprė ir jis galės atsakyti į keltus klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Keletas dalykų buvo paminėta. Dėl to, kad perkelti asmenys negali būti išleisti dėl saugumo sumetimų. E, Šrilankas buvęs ambasadorius Ženevoje dalyvavo specialioje sesijoje gegužės mėnesį ir jis organizavo kampaniją prieš ES teikiamą, re, e, e, sąjungos teikiamą rezoliuciją. Dabar e, jis jau atleistas iš pareigų ir, ir pereitą savaitę jis rašė štai ką. Galbūt ir yra 10 ar 20 tūkstančių paleistų sulaikytojų perkeltų asmenų, bet ką pasakyti apie likusius 200 tūkstančių. Dabar grįžtant prie e, to nuteisto žurnalisto. Jokių būdų e, tas teimo, teismo procesas nebuvo teisingas. Jis e, buvo nuteistas pagal įstatymą, kurį e, dešimtajame dešimtmetyje, e, kuris dešimtajame dešimtmetyje buvo priimtas prezidento iniciatyva. Jokių įrodymų, kad pinigai atėjo iš tamilų e, tigrų, nėra. Ir apskaitai, apie kokius pinigus kalbama. 1005 doleriai, o ne 100 tūkstančių dolerių. Ir kam jie buvo panaudoti? Jie buvo panaudoti žurnalui leisti ir už tuos du straipsnius. Taigi pagrindinis kaltinimas jam keltas buvo tai, kad jis parašė du straipsnius. Jis e, nieko neužmušė, neskatino smurto, jis paprasčiausiai leido žurnalą. interviu Al Jazeerai, vyriausybės atstovas spaudai taip ir pasakė. Jis nuteistas už tai, kad parašė du straipsnius. Taigi, už atskirus kaltinimus Jis buvo nuteistas e, dešimčiai ir dešimčiai metų ir tada teisė jį dvidešimčiai metų. Tai buvo politinis teismas, e, kurio tikslas pasiūsti signalą kitiems. Buvo vienas iš kaltinimų, kad jisai e, kurstė smurtą, bet tie straipsniai buvo parašyti 2004 metais. Ir teisme buvo dviejų prezidento patarėjų duoti parodymą apie tai, kad jokio kurstimo, smurto kurstimo tuose a, a, straipsniuose nebuvo. Dabar dėl perkeltų asmenų saugumą. Vakar a, mes gavome informacijos apie tai, kad 20 tūkstančių perkeltųjų asmenų pabėgo iš tų stovyklų. Kaip galėjo taip atsitikti, kad vyriausybė leido 20 tūkstančių perkeltųjų pabėgti? Ir visa tai e, Ir visa tai yra aprašyta e, laikraštyje, remiantis policijos e, vadovo žodžiais. Taip pat e, yra informacijas, kad tie perkeltieji asmenys bankuose padėjo 50 tūkstančių rūpijų Tai rodo, kad e, tie, tai žmonės, kurie turi pinigų, kurie gali e, išeiti į laisvę, susirasti, kur gyventi, nes e, iš savo šeimų ir draugų gyvenančių diasporoje jie pinigų turi, lėšų turi. Taigi aš nepriimu argumentų, kurie remiasi saugumo sumetimais ar e, tuo, kad teritorijos yra užminuotos. Aš e, iš tikrųjų nebandysiu reaguoti į e, išpolį prieš mano asmenį. E, jeigu norite neparemtų e, kaltinimų, aš galėčiau pacituoti šimtus straipsnių. Aš tikrai neprieimiau pinigų iš nieko. E, iš tikrųjų, laikrašiai rašo daugybę dalykų, bet nieko teisme įrodyti negali. Aš norėčiau konstruktyvios diskusijos, konstruktyvaus bendradarbiavimo su vyriausybė. Mes visi žinome, kad pergyvenome labai brutalų karą. Mes, mums visiems rūpi šalies ateitis ir nelaikas dabar kaltinti vieniems kitus. Bet e, reikia pažvelgti, kas žudė žurnalistus, e, ir kaip mes galėtume toliau žengti susitaikinimo linkme. Dėkui. Ačiū, panadėšia prie, už konstruktyvų pasisakymą. Dabar, pana Žerar, norėtumėt pakomentuoti. Um, the... Ačiū, pirmininkė. Iš 64 Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje Ašilankos vyriausybės atstovas, ministras pirmininkas, kuris vadovavo delegacijai, pasakė, cituoju, vienas iš mūsų didžiausių prioritetų yra patenkinti šių perkeltų civilių gyventojų humanitarnius poreikius ir užtikrinti jų ilgalaikį saugų ir orų gražinimą į namus ir užtikrinti gerovę tų žmonių laikinose perkelimo vietose, kad tai atitiktų ir mūsų pačių aukštus lūkesčius ir pripažintas tarptautinės normas. Šilanka yra įsipareigojusi laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių ir humanitarnių standartų srityje. Mes labai džiaugiamės tokiomis deklaracijomis ir įsipareigojimais. Visiškai aišku, kad mes norėtumėm, kad Šrilankos vyriausybė toliau dėtų pastangas ir įgyvendintų tarptautinę humanitarinę teisę. Dėl viduje perkeltų asmenų stovyklų klausimo, kuris gan prieštaringai vertinamas, aš manau, kad šios stovyklos savo pobūdžiu, manau, mes visi sutinkame, yra laikinos. Tai yra civilių gyventojų gyvenvietės, kurios turi būti savo pobūdžio laikinos. Mano pastarųjų 17 metų patirtis įvairiose vietose, kur aš, e, Dievas tai žino, kur tik besilankiau tokiuose perkeltų asmenų stovyklose, standartas yra toks, kad yra laikinos e, stovyklos. E, tačiau jos turi atitikti e, civilių teisių e, reikalavimus. Ir mm, ir turi būti laikomas jungtinių tautų gairių standartų. Tai nuo 89 metų nustatyta priemonė. Daugelis iš šalių e, pritarė toms priemonėms, Šrilanka taip pat tos priemonės yra perkeltos į, perver, išversos į vairias kalbas, kad taip pat ir Šilankos valdžia galėtų jas suprasti ir perkelti. Ir mes norime, kad visi veikėjai ir, humanitar, ir visa bendruomenė laikytųsi šių priemonių, taip pat ir Šilankos valdžia. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau pasakyti. Aš esu tikras, kad ir kiti kolegos, ir komisija pritars tokiam požiūriui Yra labai sunku, kai esi humanitarinis darbuotojas, dirbti tokiamis sąlygomis. Kiekvieną dieną nežinai, ar turėsi teisę patekti į stovyklą. Nuolat esi tikrinamas, nes atlieki humanitarnį darbą. Nesitikras, kad tas darbas. Uh, kurį atlieki, užsibaigs kažkaip padoriai. Tie, kas finansuoja humanitarnį darbą, susiduria su dilema. Ir aš manau, kad mes turime pasirūpinti, kad tai situacijai būtų padėtas galas, kad iš tikrųjų būtų išspręsta ta dilema. Tai yra esminė humanitarinė etinė dilema. Ačiū. Kiitos, herra Gerard. On todella... Ačiū, pana Gerard. Taip, Tiesa, tai tikrai situacija, kuri negali būti toleruojama. Ir vyriausybė, šiuo atveju Šilankos vyriausybė, nesilaiko tų sąlygų, kuriomis humanitarnės organizacijos galėtų normaliai atlikti savo darbą. O prieš kelis mėnesius buvo areštuota nemažai asmenų, kurie vis dar yra sulaikyti. Uh, jungtinės tautos protestavo prieš e, tokią situaciją. Ir noriu paklausti, ar komisija dabar norėtų kažką pasakyti. Bet kokia atveju aš manau, kad, na, Europos parlamentas išsakė aiškę poziciją, kad e, tikrai yra rimtų problemų e, su spauda Šrilankoje. Matome kad yra dokumentų, kurie turi būti vieši, bet nėra vieši. Yra tikrai rimtų problemų toje srityje. Aš manau, kad naudos duos tik tai tokios diskusijos, kuriuose mes galime pasitikėti vieni kitais. Aš tikrai labai vertinu tai, ką Mes išgirdome iš pana Tier e, komisijos vardu, gal ar ir panas Timans norėtų kažką tai pridurti. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kaip kolega Deivitiers pasakė, kad iš tikrųjų Europos komisija visiškai remia tuos uh, raginimus, kad būtų nedelsiant paleista bent jau didžioji dauguma viduje perkeltų asmenų, kurie yra laikomi tose stovyklose ir kad būtų užtikrintos galimybės humanitarniams organizacijoms patekti į tas stovyklas. Tikrai mes prisijungėme prie tokių raginimų. Me, taip pat dar be tos perkeltųjų asmenų situacijos, aš gal čia per daug neapsistosiu, dar e, mums e, kyla nerimo dėl kitų e, dalykų susijusių su žmogaus teisėmis. Ar tai tu kalba apie pagrubimus, nužudimus, nesakcionuotus nužudimus, kankinimus, kai tos atvejus, kurie sėtini su žodžio laisvė. Taip pat reikia paminėti situaciją, kur su apgailestavimu tenka pareikšti, jog um, tyrimų komitetas, kurį Šilankos prezidentas paskyrė 2006 metais, nutraukė savo darbą, jo mandatas nebuvo pratestas, šis tyrimo komitetas nepaskelbė jokių rezultatų. Mes puikiai atsimename, kad humanitarinė pagalbos darbuotojai buvo nužudyti Šilankoje. Mes labai tikėjomės, kad tas tyrimo komitetas vis tik tai e, paskelbs kokią tai viešą ataskaitą dėl to, kas įvyko. Tačiau turime taip pat pasmerki, pasmerkti, kad e, yra ypatinga e, situacija, kritinė situacija, kad uh, kad tarptautinis e, statusas yra sumenkintas. Iš tikrųjų, viduje perkeltų asmenų situacija yra ypatinga ir turime pažvelgti daug plačiau, turime kalbėti apie daug platesnį Šilankos valdžios atsakomybę. Mes labai tikimės, kad dabar, kai jau baigėsi pilietinis karas, kad iš tikrųjų bus imtasi priemonių spręsti tai situacijai. Mes labai tikimės, kad Šilanka mm, šiais klausimais imsis nedėlsiamų veiksmų. Taip pat norėčiau suteikti galimybės ir kolegoms pakomentuoti šiais klausimais. Taip, prašom, ponai Tieras žodis. Ačiū pirmininkė, labai trumpai klausiausi ambasadoriaus gero bičiulio ir štai ką manau. Jeigu mes visi pripažįstame, kad yra problema ir čia eina kalba ne vien tik tai apie įsigaliuojančių, įsitvirtinusių kažkokiu tai pozicijų gynimą, manau, kad mes jeigu pripažįstame, kad yra problema, mes galime dirbti iš vien, kad tą problemą spręstumėm. Antras dalykas, tikrai nieko nesakiau, kad nieko nedaroma dėl stovyklų. Uh, Taip pat neteigiau, kad e, lengva yra kai, e, dirbti, kai žmonių yra tiek daug. Tačiau noriu pabrėžti, kodėl reikia dirbti su tiek daug žmonių, kodėl negalime leisti jiems išvykti iš tų stovyklų. Uh, Taip, iš tikrųjų, kai kurie iš jų yra um, iš menik uh, stovyklos perkelti, bet nebūtinai perkelti ir paleisti, kai kurie yra perkelti tiesiog kitur. Toliau musonų sezonas ateina, tai yra labiausiai mus neraminantis klausimas, kai kalbame apie stovyklose esančias sąlygas. Kitas dalykas, ne visos tos vietovės, iš kurių žmonės yra perkelti į tas stovyklas, yra užminuotos ir reikia laukti kažko. Tai iš tikrųjų, kai kuriuos galima lengvai paleisti. Kitas dalykas, tikrai nėra buvę tokiuose vietose kaip Azerbaidžiane ar Gruzijoje tokių problemų, kur, kad būtų sunku patekti į tokias stovyklas, o tas valstybė tikrai pakankamai gerai žinau. Nevyriausybinės organizacijas, jungtinės tautas ar, ar pabėgėlių komisarą, ką žinai, ar galime čia kaltinti tuo. Mes tik tai tikimės, kad bus iš jų parama ir mes taip pat tikimės, kad bus tikrai iš vyriausybės pagal, pagalba uh, vykti mūsų projektus, kad iš tikrųjų bus suteiktos vizos mūsų atstovams ir kad tikrai bus galima laisvai uh, judėti. Ir galų galę mes tikimės, kad ir tuos sulaikytosius, uh, tiems sulaikytėsiams bus leista judėti laisvai. Ir toliau dėl to, kas pasirodė, pasirodo spaudoje. Uh, kalbam apie tai, kad per ketverius metus apie 30 žurnalistų buvo nužudyta ir daug yra um, tremtyje. Um, panašu, kad skaičius, apie kokį yra kalbama, turbūt yra didžiausias palyginti su bet kokia kita valstybė. Labai ačiū. Komisija ir uh, jos atstovams už uh, labai išsamius komentarus. Ir lauksime oficialaus jūsų ataskaitos paskelbimo. Turėtumėm taip pat įvertinti šių labai įdomių diskusijų rezultatus. Aš turiu padėkoti visiems, kurie pasidalino savo žiniomis apie situaciją. Matau, ambasadorius dar norėtų tarti žodį. E, gerai, žodis jums, bet labai trumpai prašyčiau. Ačiū, panė pirmininkė. Man yra tekę kalbėti ir man yra tekę turėti reikalų ir e, turiu tekę kalbėti ir, ir apie pabėgėlius, ir apie žiniasklaidą. Nebe kartosiu, ką pasakiau. Aš tiesiog išplatinau jums, ponė pirmininkė, ir kai kuriems kitiems e, keletą kopijų dokumento, kuris pateikia statistiką apie naujausius procesus, apie tai, kaip veikia šitas pabėgėlių palydimo mechanizmas. Mane suneramino e, tai, E, kad e, čia parlamentarai sako, nesvarbu, kad žemė užminuota, paleiskite tos žmonės, jeigu jie grįžta, na, jeigu jie sproks, tai sproks. Mes Šrilankoje taip nesielgėme, mes jaučiamės atsakingi už savo žmonės ir mes tai darysime ne to, kad jūs čia pageidaujate, mes tai darysime todėl, kad uh, Tai yra mūsų žmonės, mūsų piliečiai. Mes juos maitiname ne tada, kada tamilų tikrai juos 30 metų laikė, tarsi paėmė įkaitais. Ir tikrai galite nesijaudinti, e, po 15 metų grįžę į mūsų šalį jūs nerasite tų stovyklų, tačiau dabar neteiskite mūsų iš anksto. Na dar vienas pastebėjimas, ponas Dešaprietas vadovas labai įdomi logika, kuri, na, vėlgi tik tai patvirtina mano pasakytas mintis, kad ponas Zisnaga paėmė tik tai 1005 JAV dolerius, na, turint omeny, kad, pana, desaprės e, e, pasak e, sandalį dar kitų gerbėm atstovų nuomonę Nieko nuostabaus išgis iš jo. Bet kas dar baisiau, yra e, nieko blogo rašytas straipsnis. Pone pirmininkė, ką, jeigu šioj pasaulio dalykas nors parašytų aštrų antisemitinį straipsnį, ar tikrai nebūtų imtas jokių priemonių? Na ir, ponė, kiek aš dar turiu laiko? Labai norėčiau, kad jūs baigtumėte per porą minučių. Nežinote, aš ir pati norėčiau penkias minutės E, Pone pirmininkė, na gerai, porą minučių. Kalbėkime. Na, aš, aš nekalbėsiu apie žmogaus teisų atvejį ir bylą, pateiksiu jums dokumentus ir to pakaks, tačiau noriu pakalbėti apie GSP. Vėlgi komisija sakė, kad Šilanka tarsi nieko nedaro šioje srityje. Aš, man pirmkė, labai aiškiai sakiau, kad Šilankos vyriausybė iš principo neprisidėjo prie tyrimo ir be abejo vyriausybė turi teisę spręsti. Taigi, vyriausybė tuo metu pasakė, kad mes nedalyvausime tyrimę, mes tik tai kalbėsim su komisija trim klausimais, kurie buvo iškelti. Europos komisija taip pat uh, elgėsi taip, uh, vyko trys susitikimai uh, dėl šių klausimų. Briuselėje ir kitose vietose. Na ir e, mes pateikėme didžiulį kiek informacijos e, visai žmogaus teisų klausimų aspektais. Ir dėl Davido klausimo, ar užsienio reikalų komitetas rengia, užsienio, ministro, užsienio reikalų ministro komitetas rengiasi e, atsakyti į ekspertų pranešimą, turėsiu jūs nu, nuvilti. Į ekspertų komentarus, ekspertų pranešimą mes e, neketiname atsakinėti, mes palaikysime ryšių su komisija, su 27 valstybėm narėm, su Europos ministrų taryba, nes mes manome, kad kai jau kalbame apie e, svarbius, sakykime, e, bendradarbiavimo atvejus ar panašiai, e, kažkoks tai e, E, procentas e, iš tikrųjų yra labai sunkiai nusakomas, kas yra e, ta riba, nuo kurios galima imtis priemonę arba ne. 40 procentų, 30 procentų, 40. Žmogus teisų srityje tokių vertinimų praktiškai nebuvo, nėra su kuo lyginti. Taigi aš galiu ponė, patikinti jūs tik tai, kad Šilankos vyriausybė toliau bendradarbiaus su komisija tais klausimais, kurie e, yra aktualūs derantis dėl GSP plus mechanizmo. Jeigu kažkokiu trūkumu bus pastebėta, mes be abejo taisysime tos trūkumus, kadangi mes be abejo nesame tobulą sistemą. Nei jūs, nei mes gal galim turime tobulą sistemą, reikia tai pripažinti. E, pas savaitę e, Junktinių tautų e, atstovas e, prašė prileisti, suteikti prieigą dviem aukšto lygio tautų atstovams per dešimt dienų. E, Taigi, ponė pirmkė, baigdamas aš noriu apibendinti, kad jeigu šitas parlamentas Aš norėčiau paraginti, kad šitas parlamentas turėtų gerbti Šrilanką lygiai taip pat, kaip mes gerbėme jūs ir tokia atveju mūsų bendradarbiavimas be abejo galės tęstis. Na, o šiaip aš noriu palinkėti naujam komitetui visokio pasiekmės tolesnėje veikloje. Kągi, ponia ambasadoriu, dėkoju. Manau, iškirdome labai aiškiai informaciją ir aiškias gairias, kaip vertėtų ateityje vertinti situaciją. Taip pat, ko galima būti tikėtis iš komisijos, o komisija savo pusės įsakė savo lūkesčius Šrilankos vyriausybei būtent, kad reikėtų sustabdyti tą e, įkalinimą ir kad būtų laikomasi pirmiausiai teisinės valstybės pagrindų, būtų gerbiamas žmogus teisės. Taip pat e, spaudos laisvės klausimai yra labai rimti. Mes žinome, kad tai yra daugelio dabartinių pasaulio valstybių problema Ir mes stengiamės apsaugoti žurnalistus tose valstybėse, kuriuose jiems draudžiama laisvai rašyti, laisvai spausdinti savo medžiagą. Be abejo, tai yra didžiulė problema, kada gyventojai e, gyvena situacijoje, kurioje nėra prileidžiami prie informacijos, kurioje jie negauna tos informacijos. Pone ambasadoriu, aš tik tai noriu pasakyti, kad be abejo šiame komitete mes turime nagrinėti žmogaus teisų klausimus visose pasaulio valstybėse, nes ES turi išorinius santykius su visomis pasaulio valstybėmis. Ir patikėkite, mes svarstysime pabėgėlių klausimus, vidinių pabėgėlių klausimus ir Azerbaidžiane, ir Gruzijoje, ir daug kur kitur. Tiesiog tai yra ne šiandieną. E, na, o dėl mano kolegos e, pono Martino pasisakymo, aš suprantu, kad jis tikrai nenorėjo pasakyti, jog reikėtų žmonės palikti likimo valiai, leis jiems sprokti užlipus ant menų. Uh, E, bet e, jisai pastebėjo, kad jūsų vyriausybė šią, šį e, argumentą naudoja kaip priemonę savo neveiklumui pateisinti. Taigi mes tikrai raginame jūs perduoti savo vyriausybėje, kad reikėtų labai rimtai įsiklausyti jungtinių tautų aukštojo atstovo, mokslesių klausimais biuro rekomendacijų kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijų. Mes suprantame, kad reikia įveikti teroristus, reikia likviduoti teroro pavojų, bet taip pat negalima pamiršti žmogus teisų. Na, o e, Baigiant be abejo, tikiuosi, kad e, jūs toliau palaikysite ryšius su parlamentu, o su komisija toliau tęsis darybos e, GSP plus klausimu. Kągi, dabar penkių minučių pertrauka ir po to vyks išplėstinis pakomitečio biuro posėdis.